Okay, thank you, gentlemen of the press. Dėkoju visiems spaudos atstovams ir pradėsime darbą. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti poną Karelą Deguchtą, paskirtą į komisijos narį. Šiame klausime norėčiau pristatyti Jums šios procedūros svarbą. Tai yra labai svarbus uh, komisijos, naujos komisijos narių patvirtinimo etapas. Šie klausimai yra labai svarbus, nes juo, jų, per juos e, Europos parlamentas įgyvendina demokratinę vykdomosios valdžios kontrolę ES valdymo sistemoje. Šių klausimų svarba išaugo ir dėl to, kad pagal Lisabonos sutartį parlamentui ir mūsų komitetui suteikiamos didesnės galės, galios formuojant ES priekybos politiką. Ir todėl Europos parlamentas turi teisę išsiaiškinti, ko jis gali tikėtis iš būsimųjų komisijos narių prieš balsuodamas dėl komisijos sudėties kitą savaitę. Parlamentui suteiktos galios bendro, pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką Ir visi šie pokyčiai, konstituciniai pokyčiai yra labai, pagi, buvo labai pagidaujami ir laukiami. Ir mūsų komiteto vardu noriu pasakyti, kad mes tikimės sėkmingai įgyvendinti tas naujasias galės su komisija ir taryba. Norėčiau Jums priminti, kad pagal naująją komisijos e, narių klausimų tvarką parlamentas įvertins paskirtuosius komisijos narius, įvertindamas jų kompetenciją, taip pat e, gebėjimą nepriklausomai priimti ir ver, sprendimus ir vertinti, taip pat atkreips dėmesį į gebėjimą, į komunikacinius gebėjimus. Taip pat norėčiau visiems pasakyti, kad prieš šiuos klausimus paskatasis komisijos narys atsiuntė savo atsakymus į klausimyną raštu ir tas klausimynas buvo išdalintas nariams. Taip pat pagal darbo tvarkos taisyklės mes sulaukėme paskirtųjų komisijos narių e, privačių ir viešų interesų deklaracijų. Taip pat noriu priminti, kad e, šio klausimo vertimo galim, galite klausytis į 24 kalbas ir prašyčiau visų nekalbėti per nelik greitai, kad vertėjai galėtų jūs sklandžiai versti. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad, šis, kad šio klausimo galima klausytis internetu per Europos parlamento svetainę ir Taip pat visi, visas mūsų darbas yra įrašomas. Po klausimo bus parengtos stenogramos, kurios bus prieinamos, kai tik tai darbas bus baigtas. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad yra klausimosi salė ir ten galite klausytis ir stebėti vaizdą ekrane. E, tai A5G3 salėje. Ir mūsų klausimas vyks tokia tvarka. Turime 3 valandas šį rytą. Klausimo tvarka yra pristatyta jums jūsų dokumento aplankuose. Visų pirma, paskitasis komisijos narys e, padarys įžanginį pasisakymą, kuris truks nelgiau nei 10 minučių ir po to vyks debatai kurių numatoma trukmė yra maždaug 2 valandos 30 minučių. ir atitinkamai bus penkių ir keturių minučių raundai. Pirmiausia pasisakys e, politinių frakcijų atstovai ir kiekviena, kiekvienai frakcijai bus skirta penkios minutės. E, tai yra vienas, viena minutė klausimui, po to nas, ponas Degucht turės dvi minutės atsakymui, papildomas klausimas vieną minutę ir atsakymas vie, vienos minutės atsakymas. O per keturių minučių raundus. E, klausimams numatyta viena minutė, atsakymui viena minutė, papildomam klausimui viena minutė ir e, sekančiam atsakymui viena minutė. Nariai pasisakydami turėtų nepamiršti, kad jiems skirta viena minutė klausimui. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad klausimus ir papildomus klausimus viename raunde turi užduoti tas pats asmuo ir klausimas turi būti susijęs su paskirtojo komisaro atsakymu. Papildomose klausimuose negalima kelti papildomų kitų temų. Ir pirmininkas pasilieka savo teisę neleisti užduoti klausimų, kurie netenkina šių kriterijų. Taip pat e, labai griežtai e, privalėsime laikytis reikalavimų pasisakymo laikui. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad e, mūsų komiteto sekretoriatas kreipėsi į, į, į frakcijoms nepriklausančius parlamento narius, tačiau nesulaukė iš jų atsakymų. Ir keturios minutės numatytos tiems nariams buvo pridurtos prie laiko numatyto galutiniam paskirtojo komisijos nario pasisakymui ir klausimo apibendrinimui. Ir dabar išklausysime paskirtojo komisijos nario pasisakymo, kuris trauks apie 10 minučių. E, Paskitasis komisijos narys taip pat duos spaudos konferenciją iš karto po e, klausimo. Tai tiek apie mūsų darbo tvarką, o dabar pradėkime mūsų darbą. Ir, ponė Deguhtai, žodį suteikiu Jums įžanginiam Jūsų pasisakymui. Ačiū. Much, much, Chairman, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš džiaugiuosi galimybę prisistatyti Jūsų komitetui dalyvaujant ir kitų komitetų nariams tarptautinės priekybos e, kompetencijos srityje ir išdėstyti savo poziciją tą temą. Tikiuosi, kad tai yra tik pirmoji iš daugelio mūsų diskusijų. 15 metų dirbau Europos parlamente ir e, pastaruoju metu buvau komisijos narys atsakingas už vystimąsi bendradarbiavimą. E, ir mačiau, kad jūsų institucija užtikrina ES atskaitomybę ir legitimumą. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamento vaidmuo sprendimų priimame Europoje dar labiau sustiprės, ypač prekybos srityje ir e, prekybos susitarimų klausimais. Aš esu susipažinęs su tarptautinės prekybos e, pasauliu kaip e, užsienio reikalų ir tarptautinės priekybos ministras, aš sukaupiau daug patirties priekybos politikos srityje ir tarptautinių santykių politikoje bendrai. Aš atstovauju Belgiją ES ministrų susitikimuose ir ministrų susitikimuose pasaulio priekybos organizacijose. Dalyvavau 2006 metų susitikime Hongkonge ir 2008 metų susitikime Ženevoje. Be to, tuo metu aš vadovavau priekybos delegacijoms daugybę trečiųjų šalių. Politikoje dirbu daugiau negu 30 metų, todėl sukaupiu reikalingus įgūdžius e, dėrybininkui, dirbdamas Europos parlamento nariu ir e, būdamas Belgijos nacionalinis politikas, sukaupiu daug patirties e, ieškant e, kontaktų visose politinėse, visose politiniuose ir ideologiniuose sluoksniuose dėl mano portfelio. Prekyba visuomet buvo augimo ir galimybių variklis pasaulyje ir Europoje. Šiandien susidarius labai sudėtingoms e, sąlygoms, aš esu labai tvirtas rėmėjas e, tokios sistemos, kuri yra pagrista tarptautinėmis priekybos e, principais. Tačiau Tačiau suprantu, kad laisva priekyba negali egzistuoti pati savo, ji turi būti laikoma kaip priemonė skatinti stabilumą ir saugumą. E, laisva priekyba pagrįsta geromis taisyklėmis sukuria naudą abiems pusėms. E, remiant, e, įgyvendant daugybę skirtingų priemonių, priekybą galima padaryti uh, E, Europos vertybių platintoje užsienyje. Be to, mes turime skatinti inovacijas ir kūrybiškumą ES viduje ir e, be to, to paties turime siekti užsienyje įvertindami mūsų prekybos svorį. ES turi tapti pavyzdžių kitiems. E, mes jokių būdų tai nereiškia, kad turime susitaikyti su neteisinga prekyba ar protekcionizmu. Todėl uh, E, atsakydamas į jūsų klausimus raštu, aš griežtai teigiau, kad priekyba turi tarnauti ES platiesiems politikos tikslams. Vienas iš pastarojo meto tikslų yra plėtra. Nuo to, kai pradėjau dirbti komisiją Liepos mėnesį, aš supratau, kaip glaudžiai yra susijęs vystimo pagalba ir priekyba. ES priekybos politika turi padėti mažiausiai išsivyšusiams pasaulio valstybėms ir padėti joms e, prisitaikyti prie pasaulio ekonomikos pokyčių ir pagerinti gyvenimo standartus. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau vardinti ES prekybos politikos penkis prioritetus artimiausiams penkiems metams. Pirmiausia, turime išsaugoti daugia šalę prekybos sistemą ir toliau ją stiprinti. Šiuo metu PPO patiria didelį spaudimą. E, jos bandomieji projektai, pradėti vykdyti nuo 2001 metų po Dohos raundo, e, pasiekė nedaug rezultatų. Tuo pat metu mes turime sukurti atvirą taisyklėmis pagristą ir skaidrę daugia šalę prekybos sistemą, kurioje nariai e, laikosi ginčių sureguliavimo taisyklių. Tai yra vienas iš didžiausių 20 amžiaus pasiekimų. PPO, e, ar tai būtų e, forumas, kuriame ir e, sprendžiami užsitęsę debatai, užsitęsę ginčiai dėl bananų formos ar protekcionizmo klausimai, e, pasitvirtino kaip labai svarbi visuomeninė organizacija. Pasaulio priekybos organizacija ir toliau turi egzistuoti ir kontroliuoti pasaulį ir, ir e, turi užkirsti kelią protekcionizmui. E, pasaulio priekybos organizacija turi leisti pasiekti, sukurti gerus priekybos ir investicijų tinklus, e, tiks pasitelkiant ir įtraukiant tokias valstybės kaip Indija, Kanada, Ukraina, Latino Amerika, Euromed šalis. Be to, turi būti siekiama ES e, užmėgsti glaudesnius ryšius su kaiminėmis valstybėmis susitarimas su Koreja, kai jis bus pasirašytas, bus pateiktas jūsų patvirtinimui ir e, turės būti įgyventas laikantis reikalingų taisyklių. Aš tikiuosi, kad tas susitarimas yra labai geras ir manau, kad jis bus patvirtintas po to, kai bus aptartas jūsų komitete ir plenarnėje salėje. Mes e, turime siekti ekonominio bendradarbiavimo su didžiausiomis pasaulio ekonomikomis ypač su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija. Junktinės Amerikos valstijas yra e, rimtasis iššūkis mums. Ir tai yra susiję ne tik su tuo, kad egzistuoja tarifai ant sienos, bet ir todėl, kad egzistuoja barjerai už sienų. Daugiausia tai yra susiję su mūsų regula, reguliavimo ir reglamentavimo sistemų skirtumas. Be to, e, iškyla labai jautrus klausimai kaip ekologija, socialinis dumpingas ir juos turime aptarti ES ir JAV santykių kontekste. Netarifinių barjerų klausimas bus vienas iš svarbiausių transatlantinės ekonominės tarybos darbo atvarkės klausimų ir aš būsiu vienas iš tos tarybos pirmininkų. Taip pat reikėtų stiprinti dialogą su Kinija dėl prekybos ir investicijų, nes Pekinas pamažu tampa vis svarbesnių pasaulinių veikėjų. Aš tikiuosi, kad Kinija ir toliau didins savo atvirumą prekybai ir investicijoms, bet ji turi apsimti jai tenkančią atsakomybę už tokius skaudžius klausimus, kaip pavyzdžiui E, valiutų netitikimai. Mes e, turime sėkmingai užbaigti dėrybę su AKR valstybėmis dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Tie susitarimai e, susilaukia daug kritikos iš valstybių partnerių, taip pat ir iš Europos pilietinės visuomenės. Aš esu pasiryžęs išlaikyti atvirą požiūrį artimiausiais mėnesiais, jeigu tik PPO taisyklės nebus pažeidžiamas ir bus skatinamas tų šalių vystimasis. Vystimosi srityje taip pat reikės peržiūrėti ir suformuoti naujas e, bendrųjų e, tarifinių lengvatų sistemų taisyklės, e, nes baigėsi, dabartinių galiojimas baigėsi 2011 m. gruodžio 31 d. Galiausiai, žinoma, Europos komisija turi užtikrinti, kad Europos įmonės ar jos būtų eksportuotojos ar importuotojos, ar konkuruojančios su importuotojais, e, susilauktų deramo traktavimo ir turėtų daug galimybių išplėsti savo verslą. Todėl aš planuoju toliau gerinti mm, ES įmonių galimybės patekti į trečiųjų šalių rinkas. Turime atsižvelgti į pokyčius, e, kurie mm, išplaukia iš Dohos raundo rezultatų. Turime išanalizuoti galimybės panaudoti naujas ES um, progas, su, nu, naujas ES e, galimybės pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, ar jas vykdyti. Ir, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, visa tai yra mano visapusišką darbo atvarkę, didelę darbo atvarkę, tačiau man reikės jūsų pagalbos, kad ją galėčiau gyvendinti. Per artimiausius mėnesius nuėjo į komisiją ir parlamentas e, turės naudotis naujais įgaliojimais visapusiškai ir turės įgyvendinti naują susitarimą tarp institucijų. Prekybos srityje, kurioje aš su jumis dirbsiu čia, komitete ir plenarinėje salėje, e, turėsime būti visiškai skaidrus ir suteiksime jums visą reikalingą informaciją. Ne visuomet turbūt sutarsime, bet mano duris bus visuomet jums atviros ir esu pasirengęs jūsų klausytis ir su jumis diskutuoti. Aš e, e pirmiausia noriu prieš atsakydamas jūsų klausimus pasakyti, kad e, mes turime pripažinti, kad Lisabono sutartis nauja, e, reikalauja kokybinių pokyčių. Ponios ir ponai, nepakanka laiko aptarti visas temas, kurias reikėtų aptarti. Ypač ne, galiu dabar aptarti santykio tarp e, prekybos, klimato kaitos ir pagarbo žmogaus teisėms. Aš manau, kad jūs tuos klausimus pateiksite man ir aš galėsiu išdėstyti savo poziciją jais. Bet baigdamas norėčiau pasakyti, kad prekybos politika yra be abejonės pagrindinis mūsų ekonominės politikos svertas ji ir toliau turi tarnauti platesniems mūsų visuomenėms tikslams, tokiems kaip e, pagarba socialiniams teisėms, gero valdymo principams ir aplinkos apsaugai. Tai yra politinė priemonė, todėl Europos parlamento balsas, kuris yra savai suprantama politinis balsas, turi būti labiau išgirstamas. Ačiū. Ačiū labai, ponė Dakuchtai. The first block of this. Uh... Pirmasis klausimo raundas prasidės dabar. Pirmiausia, APP e frakcijos vardu ponas Kaspary. Jums suteikiama žodis. Pone komisijos nariai, kaip tik jūs įsigaliojus Lisabono sutarčiai atvykote čia į mūsų posėdžio salę. Jūs e, eilę metų dirbate labai sėkmingai parla Europos parlamente ir būtent todėl norėčiau užduoti du klausimus susijusius su prekybos susitarimais savo atsakymuose. Jūs rašėte, kad į savo politikos formavimą įtrauksite ir parlamentą. Uh, Tačiau jūs taip pat uh, pabrėžėte, kad nebus sudaromi laisvosios prekybos susitarimai, jei jiems nepritars Europos parlamentas. Lisabonos sutartis numato, kad Europos parlamentas formuotų užsienio reikalų politiką ir prekybos politiką. Kaip jūs ketinate konkrečiai formuoti šią politiką, stengdamasis, kad šios politikos neveiktų kitos politikos? E, mes uh, Jau vakar girdėjome, kad kartais sunku suformuoluoti vieningą politiką. Reply. Ačiū, ponia Dagiuktai, minutė, dvi minutės atsakymams. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Manau, kad e, jau iš ankstiniai sutarimai bus daromi dar iki sudarant laisvosios prekybos susitarimus. Parlamentas yra įstatymo leidybos organas ir um, iš ankstinės paraiškos nėra nauja forma įtraukta į susitarimų su Korėja, sakykime, tai yra toks instrumentas, kuris yra taikomas tarptautinės prekybos srityje. Uh, Mes tikimės, kad nekils jokių politinių problemų, kai Europos parlamentas turės pritarti tokiams iš ankstinėms paraiškoms, pavyzdžiui, su Koreja. Aš atvirai diskutuosiu šį klausimą su Europos parlamentu, tikiuosi mes sutarsime dėl e, darbo grafiko ir tikiuosi, kad parlamentas e, suspės apsvarstyti e, tas iš ankstinės paraiškas. Aš manau, kad bendrosios prekybos politikos prigimtis leis jai išlikti nepriklausoma. Manau, kad e, prekybos politika yra viena iš nedaugelio išimtinę teisę turinčių politikų. Tai yra politika, kuri e, tiesiog privalo likti nepriklausoma. Aš tikiuosi, kad ši politika nepriklausys ir nuo Europos išorės tarnybos. Taigi, aš norėčiau dar kartą pabrėžti tuos du elementus ir dėja turiu tik tai dvi minutės, negaliu daugiau kalbėti. Minutė Gaspari klausimui. Pone komisijos nariai, noriu likti toje pačioje srityje. Jūs užsiminėte apie Lisabono sutartį ir užsienio prekybos politiką. Kalbėjote, kad ta politika bus formuojama kartu su parlamentu. Um, kokiu konkrečiu priemoniu imsitės, kad ta politika tikrai bus plėtojama viename lygyje kartu su Europos parlamentu? Ar Europos parlamentas bus įtrauktas į darybas dėl antidempingo priemonių? Kaip jūs, kaip um, užsienio prekybos komisijos narys, ketinate dalyvauti mūsų posėdžiuose? Ar jūs įsivaizduotumėte, kad jūs ateityje galbūt pakviesite Europos parlamento narius, kad jie galėtų kartu jūs lydėti jūsų delegacijose į e, įvairius tarptautinius forumus? Ačiū labai. Pane Daguktai, atsakymas. Kalbant apie antidempingą, taip, jūs e, galėsite diskutuoti klausimų susijusių su antidempingo priemonėmis, tačiau mes kaip komisija taip pat turime laikytis savo procedūrų. Kalbant apie veto teisę sprendžiant antidempingo sąlygas, manau, kad tai nėra numatyta Lisabono sutartyje. Manau, kad turėtume taikyti ne politinės priemonės, o tas, kurias numato konkretus sutarties tekstas, remsimės antidempingo reglamento. Aišku, diskusijos vyks, o kalbant apie parlamento narių e, dalyvavimą bendrose delegacijose, aš turiu pasakyti, kad reikėtų skirti daugia šalės dėrybas ir dėryba, dvišalės dėrybas. Dvišalės darybos kartais būna labai sudėtingos e, ir manau, kad kartais tos e, kitos e, sustarimo pusės nebus patenkintos parlamento narių dalyvavimo delegacijoje. Ačiū labai, ponai Kader Arif, vieną minutę. Aš Norėčiau Jums padėkoti už labai aiškius atsakymus, kuriuos Jūs mums teiksite. Įsigalios Lisabonos sutarčiai, Europos parlamentas turės daugiau um, balso teisių. Taip pat Europos parlamentas turės ir dėrybinius įsipareigojimus. Iki 2020 metų jau yra numatytos tam tikros prekybos politikos gairis, aš nesakau, kad jos sužlugs, tačiau man įdomu būtų sužinoti, kaip jūs e, didinsite darbo vietų kūrimą prekybos pramonės rytyje. Kalbant apie Airbuso dis, e, konfliktą su e, pasaulio prekybos organizacija, kokiu žingsniu imsitės toje srityje? Kalbant apie bendradarbiavimą su jūsų komitetu ir dėrybas, aš jau kalbėjau su generaliniu direktorato direktoriumi, manau, kad daug įvairių pasiūlymų bus įtraukta į pagrindų susitarimą. O iš kai kurių komiteto narių aš sulaukiu pastabų, į kurias norėčiau taip sureaguoti. Manau, kad komisija greičiau teiks informaciją komitetui. Mes stengsimės e, kaip nors įspręsti ir keitimasi e, dokumentais, e, kurie yra riboto naudojimo. Manau, kad vyks specialiųjų darbo grupių susitikimai Sekretariatas bendradarbiaus su generaliniu prekybos direktoratu ir pagaliau vyks trumpi e, susitarimai Briuselyje, kur parlamentas bus informuojamas apie įvykius. Parlamento nariai taip pat dalyvaus ir įvairiuose prekybos delegacijose. Manau, kad e, formuojant pagrindų sutarimą galima įtraukti ir kitas nuostatas. Atsakydamas į jūsų antrą ir trečią klausimą, turiu pasakyti, kad man sunku buvo sekti, nes jūs labai greitai uždavėte tą klausimą. Žinau, kad jūs spaudžia laikas, tačiau aš tikrai turiu ribotą gebėjimą suprasti klausimą, kai jis užduodamas labai dideliu greičiu. Taigi, mano atsakymas, aš nesupratau jūsų klausimo. Tai ne, ne kalbos supratimo reikalas, tai greičio klausimas. Phrase, One minute. Patikslinamajam klausimui vieną minutę. Taip, aš norėjau užduoti klausimą susijusią su nauja strategija pagal darbo atvarkę 2020-ieji. Būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų nuomonė. Uh, Prekybos politika turi būti suderinta su pramonės politika, kuri stengiasi užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Kaip jūs ketinate um, ginti aviacijos organizacijų poziciją PPO darybose? Um, 2020. Euh, Dėl um, darbo tvarkės 2020-ieji. Ji negali būti nesėkme, todėl, ji, todėl kad ji e, dar neseniai sukurta. Neskubėkime jos vertinti. Manau, kad prekybos politika yra labai svarbus koziris. Kalbant apie 2020 metų gairias ir perspektyvas, savame suprantama, mums reikia didesnio užimtumo didesnio augimo, tačiau reikia numatyti ir visas apsauginės priemonės. Reikia akcentuoti ne tik socialinę apsaugą, reikia stengtis užtikrinti ir augimą. O tam mums reikia teisingai sureguliuotos prekybos politikos. Dėl Airbus yra e, tesnė ginšai vyksta dabar Airbus prieš Boeingą ir Boeingas prieš Airbusą. Boingo atveju tikimasi, kad šių metų birželio mėnesį šis teisinis ginčas bus išspręstas, tačiau um, abiejose teisinėse ginčiuose yra nagrinėjamos tos pačios problemos, jos tarsi atspindi vieną kitą. Reikia suprasti, kad ši procedūra yra teisinio pobūdžio, turime to nepamiršti. Ai, Ačiū labai. Jums dar porą minučių bus suteikta. Ir jūs išnaudojate visą savo laiką. Toliau žodis suteikiamas Alde frakcijos atstovui ponui Kazakui vienai minutiai. Pirmajam klausimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Ką Jūs manote apie santykius tarp, apie priekybos politikos ir ES išorės politikos santyki. Ir kaip jūs, ve, kokių santykių jūs tikite su vyriausioje įgaliotinė užsienio reikalams? Ar jūs rengėtės ginti prekybos politikos e, ypatingą pobūdį ir, ir atstovauti jos poreikius? Kaip jūs rengėtės veikti, kad prekybos politika netaptų bet kokių bandymų kurti monopolį ar imperiją įkaitų? Taip pat norėčiau paklausti štai ko. Ar manote, kad Europos parlamento nariai turės galimybę dalyvauti įvairiuose tarptautinės priekybos komitetuose? Ačiū, ponė Deguchai, turite dvi minutės atsakymui. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, jog prekybos politika iš dalies sudaro mūsų išorės politiką. Ji yra tos politikos dalis, tačiau ji turi savo skiriamųjų bruožų ir, kaip jau sakiau, atsakinėdamas ponui Kaspari, galioja, kai kurios garantijos, tai yra išskirtinės kompetencijos rytis, nes būtent komisija derasi dėl priekybos sutarčių. Ir atrodo, kad pagal Lisabono sutartį mes įgėmė daugiau galių, pavyzdžiui, tiesioginių užsienio investicijų srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad tarptautinėje ekonomikos scenoje prieinamos priemonės yra sustiprintos Kita vertus, aš manau, kad mes sėkmingai bendradarbiausime su komitetu ir su įgaliotinio užsienio reikalams, nes šioje srityje tenka spręsti ir politinius klausimus. Mes kalbėjome apie antidempingą. Aš dirbsiu remdamasis taisyklėmis, tačiau aš nebejoju, kad kažkokiu etapu uh, E, komisijos narių kolegijoje bus ir politinių diskusijų. Nemanau, kad gali, galėsiu dirbti visiškai užsidaręs, atsitvėręs. Ir aš šiek tiek pažįstu galiotinę užsienio reikalams. Ji beje buvo mano pirmtakė šiame poste ir aš nebejoju, kad ji puikiai išmano prekybos klausimus. Kalbant apie dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, Tai, manau, yra savaime suprantamas dalykas, taip pat ir PPO kontekste. Kaip, kaip suprantu jūsų klausimą, jūs uždavėte klausimą dėl 133 komiteto. Dalyvavimas jo darbė yra šiek tiek sudėtingesnis, nes tai yra įmanoma tik pritarus tarybai ir valstybėms narėms. Taigi darau prielaidą, kad tai bus svarstoma darantis dėl pagrindų susitarimo Tačiau situacija čia yra kitokia, nei kalbant apie tarptautinės prekybos konferencijas. Papildomas klausimas vienos minutės, ponė Kazakai. Господин комисар, разбирам спецификата и тънкостта на тази процедура. Ačiū. Aš suprantu e, visus numatytos procedūros ypatumus, kur yra išdėstyta Lisabono sutartyje. Ja be abejo reikės tinkamai interpretuoti ir patvirtinti taisyklės, pagal kurias bendradarbiausime su įvairiomis Europos institucijomis. Bet aš norėčiau, kad jūs deklaruotumėte savo gerą valią Europos parlamento atžvilgiu ir kad sudarysite mums galimybę dalyvauti e, dėrybose dėl priekybos klausimų ir kad parlamento dalyvavimas bus užtikrintas 1.3 komiteto darbe. Tai yra, ar jūs teiksite mums informaciją, ar mes turėsime teis, tokias pateisės į informaciją kaip ir taryba? Vieną minutę atsakymui, ponė Deguhtai. Um, uh, Kalbant apie komisijos dokumentus, tai jokių kliūčių. Jūs turėsite visus dokumentus kaip ir taryba ir tuo pačiu metu. Ir manau, tai yra svarbu. Tačiau kalbant apie kitų dalyvaujančių grupių, šalių, tarybos, valstybių narių dokumentus, tai yra kas kita. Mes e, jums pristatome visas studijas, kurias parengėme, taip pat mm, pristatome savo planus. Bandysiu dirbti kiek įmanoma atviriau su jumis. Aš dirbau šiame parlamente 15 metų ir aš kovojau už didesnį atvirumą ir didesnės parlamento galės. Tai nepasikeitė. Vienintelis dalykas, kuris keičiasi, yra mano pozicija. Aš dabar esu kitoje stalo pusėje, tačiau aš nesu vienišas. Čia yra e, komisija taryba kolegėlios institucijos nariai, taigi galite manimi pasitikėti. Ačiū. Dabar žodį suteikiu žaliųjų atstovui ponui Žado. Pone komisijos narė, aš esu už jūsų. E, pagrindinė strategija buvo parengta prieš uh, E, ekonominę krizę, maisto produktų krizę, prieš klimato kaitos konferenciją ir atrodo, kad komisijos strategija ir veiksmai kai kuriuose srityse apsiriboja vien tik tai veiksmais prekybos rytyje. Savo įžanginėme pasisakymė jūs sakėte, kad e, maisto e, saugos klausimai yra svarbus svarstant klimato kaitos problemą. E, Tačiau ar, ar jūs plačioje prekybos e, srities strategijoje turėsite galimybę apimti ir maisto produktų saugos klausimus? Ačiū, pirmininkė. Aš esu atsakingas už prekybos politiką, o kiti jūsų paminėti aspektai, jų, jie jais rūpinsis kiti komisijos nariai. Tačiau komisija yra kolegili institucija ir aš esu įsitikinęs, kad prekybos politikos negalime gyvendinti, plėtoti kažkokiame vakume. Jie atsiliepia finansų sistemai visame pasaulyje. Jie taip pat svarbi, pavyzdžiui, kalbant apie paslaugas, yra aktuali, kai kalbame apie paslaugų rinkos atverimą, atžvelgiant į ekonomikos krizę. Taip pat e, klimato kaitos klausimai irgi yra susiję. Prisiminkime Kopenhagos susitikimą. Kaip prekybos politika galėtų būti naudinga sprendžiant visas šias problemas, manau, ji gali būti labai naudinga. Ypač kalbant apie finansavimą besivystančioms valstybėms finansai galėtų atsirasti, jeigu tos šalis įsibėgėtų, jeigu ekonomika įsibėgėtų, o prekyba čia yra e, svarbiausias veiksnys. Manau, kad reikia laikytis holistinio požiūrio į prekybos politiką Europos Sąjungoje. Ir tai yra bendras požiūris į politiką. Nemanau, kad galima vykdyti politiką izoliuotai, atskirai Visada reikia laikytis visapimančio požiūrio. Tačiau reikia nepamiršti, kad komisijoje yra ir kitų kolegų, kurie yra kompetitingi savo sritise, taip pat atsakingi ir išdėlės už šią sritį ir viskas vyks bendradarbiavimo pagrindų pačioje komisijoje. Question. Vieną minutę papildomam klausimui jums. Vous avez compétence, c'est par exemple sur la dérogation qui est accordée à l'industrie. jūs, pavyzdžiui, esate įgaliotas e, priimtis dėrėtis ir dirbti dėl automobilių pramonės, e, tarkim, darybose su Pietų Koreja, tai susijęs su klimato kaita. Ir ar galime tikėtis, kad bus parodyta tam tikra drąsa ir proveržis buvo parodyta drąsa ir proveržė santykiuose su Kongo Respublika, ar tokia pat drąsa bus uh, parodyta ir santykiuose su Kolumbija? Vieną minutę atsakymui. Pirmininkė, aš negaliu atsakyti per vieną minutę į du klausimus. Į klausimą dėl Kolumbijos reiks atsakyti kit, kitą progą. Dėl, dėl siūlomo uh, mokesčio uh, Aš jam nepritariu. Manau, kad tai sukels daugybę praktinių problemų. Panašių atvejų yra buvę praeitie. Manau, kad toks to naujo mokesčio įvedimas sukeltų prekybinį karą. Žinoma, reikia visada bandyti nuspėti, kas bus, neatsižvelgianti tai, kas vyksta, nežinti tai, kas vyksta ir bandyti gelbėti klimatą ir aplinką. Tačiau tai yra požiūrio klausimas. Manau, kad reikia laikytis tvirto e, politiką paremto prožiūrio, kuris atitiktų rinkos e, e, funkcionavimo taisyklės. Toliau Europos konservatorių reformistų frakcijos atstovas ponas Jan Zahradil. Switch. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, čekų kalbą, o mano klausimas yra apie Rusiją. Rusija yra svarbi ES partnerė, kaiminė. Yra dabar parengtas naujas susitarimas su Rusija. Norėčiau paklausti, ar jūs tą susitarimą traktuojate kaip naujos strateginės partnerystės pradžią ir ar jūs įvertinate kaip priemonę, kuri leistų atsikratyti netarifinių barjerų Rusijos pusėje? Be to, jis leistų įgyvendinti nediskriminaciniai požiūrį į strateginius e, klausimus, tokius kaip e, nafta ir dujos, kurios yra labai svarbios ES ekonomikos energetiniam saugumui. Dvi mintės atsakymai. Energijos saugumas be bejonės yra gyvybiškai svarbus klausimas. Ir prekybos generalinis direktoratas čia atlieka labai svarbu vaidmenį, nes e, mes, rengiant laisvos prekybos susitarimus, atliekame lyderių vaidmenį. Pavyzdžiui, dėrybose su Ukraina dėryb, prekybos generalinis direktoratas buvo vadovaujantis direktoratas. Mes pasirūpinsime, kad ir šiame laisvos prekybos susitarimuose, kaip ir kituose susitarimuose bei dėrybose, į energetinį saugumą būtų atsižvelgama deramai. Labai svarbu, kad būtų laikomasi realių įsipareigojimų ir prievolių pagal susitarimus. Be to, tuose susitarimuose būtų kalbama ir apie ginčių sureguliavimo mechanizmą, kuris yra vienas iš svarbiausių laisvos priekybos eleme, sustarimo elementų. Antras klausimas dėl netarifinių barjerų. Aš asmeniškai susitikinęs, kad tai yra viena rimčiausių komercinios priekybos problemų ir jie išliks per artimiausius metus. Tai yra turbūt net svarbiau negu priekybos susitarimai, nes priekybos susitarimais galima atsikratyti tokių barjerų ir PPO e, priekybiniuose susitarimuose tokiems barjerams užkertamas kelias, bet tada ieškoma netarifinių barjerų. ES matėme, kad e, buvo bandoma atsisakyti mm, didelės dalies netarifinių barjerų. Aš taip pat manau, kad bent jau per artimiausius metus netarifinių barjerų problemos sprendimas turės būti vykdomas daugiausia dvi šalių ir daugia šalių pagrindų negu PPO rėmose, nes mes turime, neturime dar reikalingų priemonių ir susitarimų. Uh, tiems klausimams spręsti PPO. Taigi tas tema labai svarbi ir aš jai labai, ją labai atsargiai sprendžiu. Minit. Papildomas klausimas vieną minutę. E, aš norėčiau toliau dėl Rusijos paklausti. Norėčiau sužinoti, ar jūs remiate Rusijos narystę PPO? Ir e, muitų sąjungoje su Baltarusija ir Kazahstanu. Taip pat, ar jūs remiate integracijos ir asociacijos sutartis bei laisvosios prekybos sutartis su Baltarusija ir galbūt su Kazahstanu e, pagal rytų partnerystės sistemą? Ačiū už labai tikslų klausimų formulavimą. Ponui Gucht vieną minutę atsakymą. Yes, um, the... Taip, aš remiu Rusijos įstojimą į PPO Tačiau be bejonės viskas priklauso nuo Rusijos. Rusija muitų sąjungą įsteiginėja su Baltarusija ir Kazakstanu. Ir nors prezidentas Medvedevas yra paskelbęs per aukščiausio lygio susitikimą spalio mėnesį, kad bus bandoma iš Rusijos pusės patekti į PPO kuo greičiau, mes turime vertinti tai, kas vyksta praktiškai jeigu jie e, gyve, duoda prioritetą muitų sąjungai, tai tada susidaro papildomų problemų, pavyzdžiui, e, tarifai išauga. Taip pat matote, kad Rusija šiuo metu labai aktyviai bando įgyvendinti tuos įsipareigojimus, e, prisėmė, kuriuos prisėmė su ES ir kurie yra susijęs su įstojimu PPO. Tai yra laikinos priemonės ir praktika yra tokia, taigi ta tema yra labai jautri. Laisvos priekybos susitarimai. Jeigu suteiktume daugiau laiko, galėčiau atsakyti, bet neliko laiko. Manau, kad vėliau galėsite atsakyti prie to klausimo. Dabar suteiksiu žodį GUE frakcijos atstovui, e, vieningi kai Europos kairieji, ponas Šulc kandidat și Pone kandidatai komisijos narius, noriu paklosti e, dėl jūsų prioritetų, dėl Dohos vystimosi darbo atverkės ir darbo atverkės 2020. Kokia jūsų analizė būtų, kodėl sužlugo Dohos vystimos darbo tvarkėje numatyti tikslai. Ar jūs nemanote, kad 2010 e, metais e, reikėtų pritaikyti 2001 metais suformuluotus įpareigojimus, kurie jau atrodo kaip dinozaurai ir pritaikyti juos prie naujų pasikeitusių sąlygų. Ačiū. Dvi minutės atsakymams. Jeigu norite, jeigu norite, galite grįžti ir prie anksčiau neatsakyto klausimo, jeigu užteks laiko. Kokios priežasys? Pirmiausia, nenoriu kalbėti apie žlugimą, nes 90 procentų temų, kurias reikėjo spręsti Dohoje, bus pasiektas susirimas ir aš esu tikras, kad Dohos raundas bus užbaigtas, nežinau ar 10 ar 11 metais, bet aš esu beveik gana tikras, kad jis bus pabaigtas. Ir e, aš tai paminėjau jau kaip savo pirmą prioritetą, reikia padaryti sandorį, sudaryti sandorį, kas bus po to yra kitas klausimas. Dėl mandato nemanau, kad jį reikėtų keisti per dėrybas E, tą būtų galima daryti, bet dėl to tik e, jos dar labiau užsitęstų ir problemas išspręsti būtų dar sunkiau. Žinoma, suprantame, kad Dohoje visų neišspręstų problemų neišspręsime ir dabar reikėtų e, stengtis šį darbą užbaigti kuo greičiau. Taip pat suprantu, kad sprendimų prieimimo mechanizmų pakeisti mums nepavyks, tai būtų nerealistiška. Turime galvoti apie Dohos raundo pabaigą ir tolesnės daugia šalės dėrybės konsensuso pagrindų. Kitų galimybių nėra. Jeigu kas žlugtų pabaigoje, tai būtų tik susitarimai tarp Junktinio Amerikos valstybių, Kinijos ir Indijos. Turbūt didžioji dalis jūsų suprantate ir sutinkate, kad taip atsitiktų. Ne dėl daugumos nuomonės nepasiekiamas susitarimas, o dėl to, kad dar išsiskiria nuomonės dėl kai kurių sričių, pirmiausia, žemės ūkio. Vieną minutę papildomų klausimų, ponas Šolts. Ar jūs nemanote, kad vis dėlto su Dohos rando klausimais susiję ir klimato kaitos iššūkiai, taip pat kova su uh, badu ir skurdu trečiosiose šalyse. Ir būtent todėl, ar jūs nemanote, kad būtų prasminga, turint omenyje tai, ką jūs pasakėte apie Dohos darybų raundą, kad e, ta darbo atvarkė būtų iš esmės reformuota, kad būtų atsižvelgta į klimato kaitos ir socialinius klausimus. Ir tik tokiu būdu būtų galima sukurti tinkamą ir gerą modelį. Galbūt reikėtų galvoti apie naują mechanizmą, galbūt parlamentinės asamblėjos mechanizmą. Tokioje asamblėje susirinktų žmonės iš įvairių pasaulio valstybių, kurie stengtųsi tą prekybos politiką formuoti visiškai kitaip, kad ši politika būtų skaidri. Reply one minute, Mr. Gucht. Vieną minutę ponui Gucht atsakyti. Svarbu tai, kad Dohos raundas, kuris yra traktuojamas kaip vystimosi pagalbos raundas, turi duoti ir rezultatų naudingų besivystančių šalims. Tai yra ir šiaurės pietų elementas, ir pietų pietų elementas. Manau, kad rezultatams e, šie klausimai šiuo metu yra svarbiausi. ES yra didžiausia tokių, tokios pozicijos rėmėja. Be to turime galvoti ir apie klimato kaitą ir, ir kaip priekyba prie to galėtų prisidėti. Be bejonės tam reikės rasti finansavimo šaltinių ir pirmiausia e, ne besivysančiose šalise, o mūsų e, valstybių išduose. Pasaulio priekybos organizacija turėtų išplėsti savo darbo atvarkę ir svarstyti tokias problemas kaip klimato kaita, be kita ko. Be bejonės, pasaulio priekybos organizacija turi kalbėti apie klimato kaitos priekybos elementą. Bet e, taip pat organizacijai labai svarbu neprarasti dėmesio centro. PPO yra ta organizacija, kuri kokybiškai yra svarbesnė negu jungtinės tautos ir to reikėtų nepamiršti. Ačiū. Tu periname prie EFD, Europos laisvų demokratų, ponas Dartmos. Pone pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, 27 ES valstybės narės turi skirtingos dydžio, skirtingos struktūros ir skirtingos specifikos ekonomiką. Be to, jos kelia skirtingus reikalavimus prekybos politikai. Tačiau vienintelė atstovybė, kurioje ES narės, skaitant Junktinė karalystė, turi savo narius, yra pasaulio priekybos organizacija ir tai daroma per priekybos komisijos narį. Kaip jūs, kaip e, komisijos narys atsakingas už priekybą, galėsite visapusiškai ir lygiavertiškai atstovauti visų 27 valstybių narių priekybinius interesus, ypač žinant, kad akivaizdžiai jūsų politinė darbo tvarkė yra labai plati, apie tai jūs kalbėjote savo įžanginėje kalboje ir atsakydamas keletas klausimų. Ačiū dvi minutės atsakymui. The, uh, European... Aš manau, kad ES unikalumas ir yra tame, kad mes galime pasiekti bendrą poziciją ir ją sėkmingai apginti tarptautinėje arenoje. Tai yra ES esmė. Jūs pasakėte pasabą apie priekybos politiką, bet tą patį galėtume pasakyti apie bet kurią kitą politikos rytį. Mes esame 27 šalis, ir savo sprendimų prieimimo taisyklės dabar patobulinome per Lisabono sutartį. E, tas pats pasakyti nėra apie priekybos taisyklės. Parlamentas dabar visapusiškai dalyvaus sprendimų prieimime. Tai atspindės ne tik parlamento politinių nuomonių skirtumus, bet ir nacionalinių nuomonių skirtumus. Todėl ES turi tuos e, skirtumus suderinti. Ir manau, kad jūsų ir mano nuomonė iš esmės e, ženkliai nesiskiria, bet mes esame parlamente, kur yra skirtingų nuomonių. Jūs turite savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę, aš neatspindžiu savo asmeninės nuomonės, aš e, atspindžiu Europos komisijos kaip kolegijos nuomonę. Ir jeigu problema yra labai sudėtinga, o bejonės priekyba nėra paprastas rytis, nes tai yra labai plati tema, bet to labai daug politinių konotacijų išplaukia. Aš norėčiau kad e, būtų paskirti du ar trys žmonės priekybos rytyje dirbti. Nepakanka vieno komisaro atsakingo už priekybą. Vieną minutę papildomam klausimui. A... Uh, Turiu pasakyti, kad buvo įdomu uh, klausyti jūsų atsakymą, kuris užėmė 40 procentų viso turimo laiko. Kalbant apie tai, kad aš esu Junktinės karalystės parlamento narys, turiu pasakyti, kad prieš Junktinė karalystė prisijungiant prie PPO 73 metais daug kas pasikeitė. Mes tapome PPO nare, tačiau niekas nepasikeitė, mūsų prekybos deficitas yra neigiamas. Turiu pasakyti, kad e, mano klausimas buvo susijęs ir su jūsų darbo atverke. Aš e, norėjau, kad jūs patikslintumėte trečiąjį ir ketvirtą savo atsakymą raštų punktą. You... Gal būtų protinga ir Westminsteryje aptarti jūsų klausimą, kalbant apie prekybą. Prekyba išaugo 8 ir 9 dešimtmetyje tikrai sparčiai. Todėl aš manau, kad jūsų klausimas yra gan siauras. Aš tikrai negaliu Jums pasakyti, ką aš konkrečiai dirbsiu savo darbę. Aš galiu kalbėti tik apie savo politinę darbo atvarkę. Turiu pasakyti, kad prekybos politika turės pasitarnauti, kuriant daugiau integruotą ir veržlesnę prekybos politiką Europos Sąjungoje. Manau, kad mes išlaikysime savo savitumą ir aš neleisiu, kad skirtingi politiniai požiūriai kenktų bendrai prekybos politikai, nes bendra prekybos politika negali remtis tik siaurais tikslais. Manau, kad e, dabar esamos procedūros ir tos e, diskusijos tarp tarybos ir parlamento ir komisijos yra labai gera forma. Ačiū labai. Perėsime prie antro mūsų klausimo bloko. Tai yra pakviestų komitetų narių klausimai. Tai yra vystimosi komiteto ir užsienio reikalų komiteto narių klausimai. Poniai Žoly norėčiau užduoti, suteikti galimybę už, pa, užduoti klausimą. Keturios minutės klausimui, tada minutė papildomam klausimui ir minutė papildomam atsakymui. Taigi, ponia Žoly, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti pono Degukto pateikti konkrečius e, pavyzdžius, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad e, nauji priekybos sustarimai atitiktų Lisabono sutarties 2208 straipsnį, pagal kurį numatytas priekybos politikos dėrėjimas e, su vystimosi tikslais. E, Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip Jūs vertinate Teisingumo teismo e, pateiktą šio straipsnio vertinimą. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš Aš dabar dar esu už vystimosi politiką atsakingas komisijos narys. Manau, kad sudaromi priekybos sustarimai turės pasitarnauti besivystančiams šalims. Besivystančios valstybės tapo ekonomikos dalimi ir netapdamos globalios ekonomikos dalimi jos neturės jokios ateities. Manau, kad vienintelė galimybė joms pakilti yra dalyvauti tarptautinėje prekyboje. Ekonominės partnerystės susitarimai turėtų būti sudaromi atsižvelgiant ir į vystimosi politiką. Galbūt reikėtų tuos pačius susitarimus pavadinti kitaip, gal jie turėtų vadinti susitarimais pasitarnaujančiais vystimuisi, o ne ekonominės partnerystės susitarimais. Papildomas klausimas, ponia Žali, vieną minutę. No follow-up question. Uh, Daugiau klausimų nėra. Tada žodį suteiksiu ponui Provera iš AFET komiteto. Grazie, Ačiū, ponia pirmininkė. Ponui Deguhtui noriu užduoti klausimą susijusį su mažomis ir vidutinėmis e, įmonėmis. Jos sudaro labai didelę prekybos dalį. Kaip jūs ketinate užtikrinti teisingą konkurenciją? Mes kalbame apie um, prekybos sistemą, kurioje labai sudėtinga užtikrinti teisingą konkurenciją. Ar jūs numatęs apsaugos mechanizmus? Kaip jūs įsivaizduojate, kokie bus ES ir JAV santykiai? Kaip ketinate kovoti su sukčiavimu Kinijoje ir su intelektinės nuosavybės pažeidimo atvejais? Kaip jūs vertinate tos didžiosius prekybos partnerius, tokios kaip JAV ir Kinija? Ačiū labai, minutė atsakymui. Point. Pane Provera, jūs teisingai pastebėjote, kad prekybos politika yra formuojama per nacionalinės politikas. Susidaro skirtingos kliūtys, nes prekybos sistemoje dalyvauja skirtingos tarptautinės kompanijos. Sudarant laisvosios prekybos susitarimus su trečiųjų šalių valstybėmis, mes visada atsižvelgiame į prekybos apsaugos mechanizmus. Apie juos aš kalbėjau ir pateikdamas atsakymus į jūsų klausimus raštu. Manau, kad pasibaigus Dohos vystimosi dėryboms mes turėsime daug ką permastyti. Jei pažvelgsime į Kiniją arba JAV, 98 e, procentais atvejų jokių problemų um, prekiaujant su šiomis valstybėmis nekyla. Probleminiai yra galbūt 2 procentai e, visų atvejų. Taigi, Aš turiu pasakyti, kad jei konstatuosime tam tikrus dempingo atvejus, mes su jais kovosime. Minutė klausimui. Kokias strategijas komisija numatys, stengdamasi skatinti prekybos ryšių su Merkosūrio ar Azijan šalimi? Viena minutė atsakymui. You, regional... Komisijos narys e, turi laikytis regioninio požiūrio, tačiau aišku mes matome ir bendras e, problemas. Turiu pasakyti, kad ne visos, pavyzdžiui, ASEAN regiono šalis pasižymi tokiu pačiu ekonominio įsivystimo lygiu. Taigi komisija vertins e, šį pasiūlymą ir mes bandysime skatinti darybą su ASEAN šalimis, galbūt dvišalių pagrindų, galbūt su Vietnamu, Singapūru ir Tailandu. Tačiau laikysimės to bendrojo regioninio požiūrio. Dėl Merkosūro čia situacija kiek sudėtingesnė. 2004 metais prasidėjo dėrybos. Mes e, tikimės, kad dėrybos vyks sparčiau ir stengsimės išspręsti visus iškilusius klausimus. Ačiū. Pradedame trečiąjį mūsų klausimo etapą ir e, prekybos komiteto nariai turės galimybę užduoti klausimus. Pradėsime nuo Europos liaudės partijos frakcijos narės ponios Saifi. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Norėčiau grįžti prie antidempingo priemonių, nes praeitos kadencijos parlamente ši tema buvo labai aktuali. Ir mes labai budriai stebime, kas vyksta šioje srityje. Kaip žinome, tos priemonės turi būti veiksmingos kovojant su nesažininga konkurencija. Savo įžanginėse pastabose jūs minėjote, kad sieksite priešintis bet kokiai nesažiningai priekybai. Aš visiškai sutinku su jūsų mintimi, kad nėra papras, kitų sprendimų prekyboje, reikia taisyklių. Gal galėtumėte daugiau pakalbėti apie antidempingą. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad mes tikrai budriai stebėsime šią sritį, nes jūsų pirmtakas, vienas iš pirmtakų ponas Mendelsonas teigia, kad bandys tobulinti šią sritį, tačiau iš esmės mūsų prekybinės gynybos mechanizmas buvo susilpnintas. Euh, Ačiū. Na, Aš jau iš dalies atsakiau į šį klausimą. Manau, kad turime palaukti, kol bus užbaigtas Dohos dėrybų raundas. Ir palaukti, kokios, kokie bus rezultatai, kai bus nuspręsta spręsti šią problemą. Kaip aš suprantu, jūs baiminatės, kad viskas gali pakrypti li, per nelik liberalią kryptimį, tačiau, na, aš nesilaikau tokio požiūrio. Manau, kad mums reikia veiksmingos antidempingo politikos, politinių priemonių, kurios būtų patikimos. O mūsų partneriai turi žinoti, ko tikėtis, jeigu įvyks vieni ar kiti dalykai. Manau, kad tokia politika da, daro ir svarbu atgrasomą į poveikį. Mums reikia priemonių, kuriomis galėtumėme pasinaudoti prireikus. Turime būti atsargus, tačiau turime turėti drąsos veikti, kai tai yra būtina ir kartais imtis antidempinių priemonių. Ir neturėtumėme situacijos pervertinti ar nepakankamai vertinti, viskas priklauso nuo uh, konkrečios situacijos ir priekybos masto. Nomas klausimas, ponė Saifi. Gerbiamas paskirtasis nary, norėčiau pasakyti dar štai ką. Ar vykdydama savo mandatą sieksite užtikrinti, kad institucijos, kurios vykdo įvairius tyrimus, išliktų savarankiškos? Noriu paaiškinti. Turime užtikrinti pagrindinius principus susijusius su E, antidempingo taisyklėmis ir ar tarsite su Europos parlamentu, nagrinėdamas ir spręsdamas šiuos klausimus, nes tai yra tikrai gana svarbis rytis. Um, service... Ačiū. Manau, kad tyrimų tyrimus vykdančios institucijos yra labai savarankiškos ir nepriklausomos ir, pavyzdžiui, ypač antidempingo atvejų tyrimas turi vykti mm, savarankiškai ir nepriklausomai. Manau, kad, kaip jau sakiau, reikia išlaikyti antidempingo priemonės ir atitinkamus reglamentus, bet gali tai būti, kad teks prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ateityje. Tačiau bendrais bruožais didžia dalimi aš pasisakau už antidempingo politikos egzistavimą dabartinėje situacijoje ir kontekste, nes manau, kad ta situacija dar nesikeis dešimtmetį. Manau, kad politiką reikia pritaikyti, bet nereikia e, e, e, eiti per nelyg didelių leidimų suteikimo keliu. Pirmininkas dabar socialistų frakcijos atstovas ponas Martinas. Ačiū. Karalai žinau iš jūsų politinės veiklos, kad esate ryštingas ir sąžiningas politikas, tačiau šį rytą kalbėdamas jūs minėjote, kad turite asmeninę nuomonę, tačiau tokia ar tokia yra kolegelios institucijos pozicija. Šį rytą mes domės ir jūsų asmeninę nuomonę ir požiūrių, kuriais galbūt vadovausitės dirbdamas komis, kaip komisijos narys. Noriu užduoti klausimą apie sklandumą. Mes teikiame daug, mes skiriame daugybę lėšų kovai su živ, AIDS ir vėžių besivystančiam šalyse. Taip pat finansuojame e, vaistų dalinimą per įvairias apie varius e, tarptautinius susitarimus. Kaip užtikrinsite, kad laisvos priekybos sutartise nebūtų TRIPS plus susitarimų? Taip pat uh, E, kaip elgsitės priekybose su Indija, nes tose šau dėrybose su Indija, nes tose dėrybose, nepaisant parlamento nuomonės, vis tiek dar bandoma prastumti trips plus nuostatą susitarime. Seime. Noriu visų pirma pasakyti, kad 99 procentais atvejų mano nuomonė sutampa su kolegelios institucijos narių kitų komisijos narių nuomonė. Bet visais kitais atvejais aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi teisę, kad tai yra pagrindinė žmogaus teisė gauti vaistus. Tai nesusijęs su intelektinės nusavybės teisė. Tačiau aš tikrai manau, kad reikia vykdyti tokią politiką, kurios dėka ši teisė būtų užtikrinta ir išlaikyta manau, kad yra tam tikrų elementų užtikrinančių tai mūsų muitų politikos, mūsų muitų politikoje. Gal, net jeigu iškildavo problemų, jų galų gale vaistai pasiekdavo tuos, kur, kur, kuriems jų reikia. O TRIPS plus e, nuostata yra įtraukta kai kurias laisvos priekybos sutartis. Aš nebūtinai griežtai priešinčiausi tą tam straipsniui. Tačiau kita vertus yra įmanoma, kad na, egzistuoja įtrauktos tos nuostatos ir jos galioja konkretiems gaminiams ir kita vertus tų nuostatų poveikį subalansuoja atitinkamos importą reglamentuojančios nuostatos. Neatsižvelgiant į jūsų pastabas dėl muitų sutarties, noriu paklausti, ar jūs, renksitės, ar jūs kelsite šį klausimą vien pagal mūtų direktyvą. Dar noriu užduoti ką, klausimą apie Indiją, kur yra didelė generinių vaistų gamintoja. Kaip bus sprendžiamas šis atvejis užtikrinant besivystančioms valstybėms teisę, prieigos teisę prie vaistų rinkos? Indija. Laisvos prekybos sutartis su Indija e, vis dar yra dėrybų etape, dėl jos deramasi. Aš labai budriai stebėsiu, kad ta sutartimi nebūtų pasikesinta į laisvą prekybą be receptiniais vaistais. Gali iškilti konkrečių problemų susijusių su konkrečiais atskirais gaminiais ir gali būti įtrauktos trips plus nuostatos. Aš ne, iš anksto neužbėgsiu e, įvykiams už akių, tačiau manau, kad besivystančios valstybės turi teisę į tokius vaistus ir kad mes turime viską padaryti, kad ta teisė praktiškai būtų užtikrinta. Ir iš tikrųjų aš peržiūrėsiu reglamentą, kur jūs ką tik minėjote, bet tai užtruks laiko bet aš manau, kad reikia padaryti tam tikrus pakeitimus tam, kad būtų išvengta uh, e, panašių tokių mm, situacijų, kurios buvo susidarę praeitįje, pavyzdžiui, Niderlanduose. One minute uh, for the first question. Nekvistchot Rovol iš EPP. Hartelijk welkom, meneer de benoemde commissaris voor handel en ik hoop op een goede samenwerking hier. Eh, Sveikinu uh... Jūs. Uh, gerbiamas paskatasis komisijos nari mūsų klausime ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Su jumis, man atrodo, kad aš esu vienintelė e, Niderlandų atstovė šiame komitete. Norėčiau grįžti. Jūs rašėte, kad Rusija yra labai svarbi mūsų prekybos partnerė. Tai yra tiesa ir jūs Pastebėjote tikriausia, kad įvairios tautos e, turi visai skirtingą perspektyvą ir e, kitokią poziciją, kokius santykius reikėtų palaikyti su Rusija. Jūs kalbėjote, kad jūs remiate Rusijos siekį tapti PPO nare. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Kaip jūs įsivaizduojate? mūsų prekybos santykių plėtrą Be Rusijos, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su komisijos nariais ar jūs ekonominės partnerystės sustarimus vertinate pragmatiškai ar atsižvelgsite ir į kai kuriuos e, valstybių specifinius elementus? Taip, aš pripažįstu, kad per 60 sekundžių atsakyti tokį klausimą būtų labai sunku. Uh, Tačiau manau, kad mes, ES, esame iš esmės suinteresuoti palaikyti gerus santykius su Rusija ir politiškai, ir ekonomiškai. Manau, kad tai bus įtvirtinta per sutartinius e, įsipareigojimus. Todėl šis e, sustarimas, dėl kurio dabar deramės su Rusija, yra labai svarbus prekybos skirsnis tame susitarime turėtų būti labai gerai parengtas. Ir todėl mums būtų labai naudinga, jeigu Rusija kuo greičiau įstotų į PPO, nes tai irgi yra susijęs tam tikromis sutartinėmis prievolėmis, kurių privalu laikytis. Be to, politiniu požiūriu labai svarbu su Rusija palaikyti ryšį, nes jie yra mūsų kaimynai ir jie bus mūsų kaimynai. Todėl mes esame suinteresuoti gerais santykiais. Kita vertus, galiu tik pripažinti, kad šiuo metu yra problemų, pavyzdžiui, prekyboje, nes e, buvo padidinti vienašalių pagrindų iš Rusijos pusės tam tikri tarifai, jie e, to žadėjo anksčiau nedaryti susitarime, bet tai padarė. Turgalvas susitarimą dėl PPO. Ir Daugelį tų klausimų būtų kur kas lengviau išspręsti, jeigu sutartiniai įsipareigojimai būtų iškesni ir Rusijai, ir ES. Kitam klausimui liks tik 50 sekundžių, nes jūs per pirmą klausimą viršit laiką. Ruslands. Mano klausimas susijęs su Rusija, tačiau ne tik. E, labai svarbu, kad mes kalbėdami apie energetiką rastume saugius tiekėjus. Jūs turėsite bendradarbiauti su kitais komisijos nariais e, ir su kitais partneriais, ne tik su Rusija, tačiau ir su Ukraina, Iranu, Iraku. Kaip jūs vertinate tokio bendradarbiavimo galimybę ir kaip jūs ketinate e, savo kaip e, už prekybą atsakingo komisijos nario vaidmenį išsaugoti ir kaip jūs įsivaizduojate tą savo vaidmenį tokioje sudėtingoje situacijoje? Kitas klausimas labai trumpas. Mano kolegė Saifi paklausė, ar jūs norite, kad parlamentas dalyvautų darybose dėl antidempingo priemonių. Ar jūs norėtumėte, ar ne? Taip ar ne? Ačiū. 50 sekundžių. Dėl pačių dėrybų kovai su dempingu. Manau, kad jas turėtų organizuoti komisija, bet be abejo, nes aš esu pasirengęs tą klausimą su jumis spręsti ir diskutuoti ir melai išklausyčiau jūsų pasiūlymų ir minčių. Bet komisija turės priimti sprendimą ir aš manau, kad tai yra geriausias variantas. Antras dalykas - dėl energijos tiekimo ir energetinio saugumo. Aš nebijau, kad mūsų priekybos nepriklausomybei galėtų iškilti kokią nors grėsmė. Priešingai, manau, kad mūsų uh, užsienio ekonomikos santykiai labai didelė dalimi e, priklauso nuo politinių argumentų ir e, tie nulėmė ir prekybos politiką, todėl aš esu pasirengęs bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba. Tačiau aš suprantu, kad turime užtikrinti visų susijusių šalių nepriklausomybę ir nematau čia jokios grėsmės. Um. Dabar suteiksiu žodį ponui Gianluca Susta iš socialdemokratų frakcijos. It's... Sąjungos. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, kandidatė į komisarus. Mes žinome, kad finansų krizė dar nesibaigė. Ir pasimokime, kad reikia visos eilės teisėkuros priemonių, kad sukurtume juridinę bazę ekonomikai atkurti ir ypač e, gamybos pramoniai atkurti. Kokios pozicijos jūs laikotės dėl reglamento projekto, kuriame numatoma įvesti privalomą kilmės ženklinimą prekiams, kurios patenka ES iš už ES ribų, e, kad mūsų vartotojai būtų geriau informuojami. Apie tą problemą prieš e, keltą savaičių kalbėjome čia, kaip e, mes galėtume kovoti su E, prekių falsifikavimu. Taip pat norėčiau išgirti daugiau e, apie susitarimą su Šiaurės Koreja. Manau, kad tai turės daugiau įtakos realiai ekonomikai negu akademiniai metodikai. Manau, kad e, tai būtų labai svarbu daugeliai gamybos sektorių Europoje. Um. Ačiū. Jūs žinote, kad išsiskiria nuomonės dėl pasiūlymo, dėl kilmės ženklinimo Parlamentas pasisako už jį, taryba nepasisako už jį. Todėl norime parengti dokumentą, kuris leistų pasiekti kompromisą. Mano pirmtakė Cassie Ashton pateikė pasiūlymų spalio mėnesį ir aš tikiuosi, kad jie palengvins sprendimų prieimimo procesą. Prekių klastojimas. Aš žinau, kad o, rėmėjai parengė direktyvą, kuri pagal Lisabono sutartį turės būti priimta bendra sprendimų priimimo procedūra. E, tikslas - kovoti su prekių klastojimu. Tačiau aš suvokiu, kad dar svarbiau yra parengti gerą aktą susitarimą dėl kovos su prekių klastojimu. Aš tikiuosi, kad geras rezultatas PPO tuo klausimu bus pasiektas labai greitai. Papildomas klausimas. Eh, Gal norėčiau šiek tiek giliau pasiteirauti apie Koreją. Aš manau, kad būtų verta čia mm, plačiau pakalbėti apie laisvos prekybos sutarimą su Koreja. Eh, Aš nemanau, kad laisvosios prekybos sutarime su Koreja yra kokių ypatingų problemų. Yra atskirų sektorių, pavyzdžiui, automobilių gamybos sektorius arba tekstilės sektorius. Bet tai yra labai nedidelė prekybos tarp ES ir Korejos srautų dalis. Manau, kad ji yra pakankamai gerai sureguliuota laisvosios prekybos susitarimo pagrindinėse nuostatose ir saugiklinėse priemonėse, kurių būtų galima imtis per, pavyzdžiui, ketverius metus. Manau, kad viskas ten yra pakankamai gerai sureguliuota. E, yra klausimų, kuriuos mes turėtume aptarti ir aš su jumis norėčiau tai padaryti kuo greičiau. Ir jie daugiausiai yra susijęs su gamybos sektoriumi, negu su visais kitais sektoriais. Dabar vėl EPP frakcijos vardu ponas Winkleris. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia paskirtasis komisijos nariai. Norėčiau pacituoti jūs. Jūs kalbėjote, kad prekyba yra labai galingas variklis varantis ekonomikas į priekį tiek Europoje, tiek už Europos ribų. Aš uh, pasižymėjau, kad jūs, uh, pastebėjau, kad jūsų požiūris yra labai konstruktyvus. Norėčiau paklausti, ką jūs manote apie 2006 e, metais sudarytų SEPTA susitarimus e, su um, vidurio Azijos valstybėmis. Ką Jūs manote apie panašius priekybos susitarimus su Balkanų valstybėmis? E, SEPTA 2006 yra tarsi paruošiamoji pakopa Balkanų šalims. E, jos galėtų prisijungti prie ES prekybos politikos. Ką Jūs manote apie šį klausimą? SEFTA, is, is, is... SEFTA yra. Pasirengimo narystiai pakopa ir netaip paprasta suvirškinti, taip sakant, visą ES teisyną iš karto. Manau, kad e, ši priemonė yra labai gera priemonė pasirengimo fazėje. Ji padės suderinti tarifinius klausimus taip pat integruotis į ES ekonomikos politiką. Manau, kad to ir siekiama. Siekiama, kad vakarų Balkanų valstybės e, būtų ES narės ne kaip galima greičiau, bet tada, kai jos galės, kai bus pasirengusios. Uh, Manau, kad Europos Sąjungai e, šių valstybių prisijungimas taip pat labai svarbus, nes mes sukūrėme pačią didžiausią pasaulio rinką. Papildomas klausimas. Liksiu toje pačioje geografinėje plotmėje. Noriu paminėti komunikatą parlamentui. Jūs kalbėjote apie dvišalius susitarimus su Ukraina. Reikia atkreipti dėmesį ir į Moldovos Respubliką, kuri taip pat yra SEPTA 2006 narė. Būtų įdomu sužinoti, ar jūs pasinaudosite ekonomikos ir prekybos bendradarbiavimo galimybę su šia valstybe ir ar jai taip pat matote Europos perspektyvą? Um, Aš nenoriu įsipareigoti Moldovai, suteikdamas jai ES perspektyvą, tačiau manau, kad labai svarbu uh, pirmiausia tapti Europos ekonominės erdvės dalimi. Jūs tikriausia žinote, kad Moldova turi kai kurių politinių problemų, todėl šios valstybės galimas stojimas į ES turėtų vykti palaipsniui. Turime atsižvelgti į konkrečias šalies aplinkybės. Ir manau, kad šiame kontekste SEF tai yra labai puikiai priemonė. Manau, kad e, Moldovai pavyks integruotis. Turiu pasakyti, kad ši valstybė turi tam tikrų ekonominių problemų. Nekalbėsiu čia apie Rumuniją. Taip pat ir yra ir kitų jautrių klausimų susijusių su Moldova. Ačiū labai Alde frakcijos vardu, ponas Rinaldi. Grazie, prezidentė. Signor komisario disignato, molto... Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary buvo užduota daug klausimų, o aš noriu sureaguoti į vieną jūsų atsakymą kolegai Arif. Jūs kalbėjote, kad reikėtų užtikrinti augimą ir užimtumą atsižvelgiant į socialinius aspektus. Jūs kalbėjote, kad va, augimas turėtų vykti kitoje srityje. Aš esu naujas parlamento narys, todėl man dar ne visos um, vingrybės aiškios. Kalbant apie Koreją, jūs kalbėjote, kad Koreja gali padidėti bedarbystė. Jūs kalbėjote, kad prekyba su um, Kinija patrigubėjo per pastaruosius metus. Dėl ekonominės partnerystės susitarimų jūs minėjote, kad kai kuriais atvejais sudarius tokios susitarimus pablogėtų socialinė situacija atitinkamose valstybėse. Kokius politinius parametrus jūs esate numatę prekybos politikai? Ar jūs ketinate kartu su parlamentu laikytis ir tam tikrų vertybinių kriterijų ir į juos atsižvelgiant formuoti priekybos politiką. Turiu pasakyti, kad e, mes nesame vieninteliai ekonominiai žaidėjai, reikėtų atsižvelgti dar ir į JAV bei Kiniją, o Azijoje prekybos deficitas nesumažėjo. Jis tiesiog persikelia iš vienos Azijos valstybės į kitą. Ar turėtume akcentuoti prekybą ar augimą? Manau, kad turėtume atsižvelgti į finansinius e, kriterijus. Finansinė situacija valstybės yra nevienoda. Taigi, Mes negalime ekonominės situacijos vertinti tik pagal prekybą. Reikia numatyti tam tikras taisyklės ir tai yra mano misija. Aš nenoriu skatinti tik prekybos. Manau, kad prekyba yra valstybių narių reikalas, galbūt regionų reikalas. Mano užduotis yra sukurti tinkamas teisinės e, sąlygas, kurių laikantis būtų galima siekti tam tikrų tikslų, akcentuojant ir ginant socialinės teisės bei nepamirštant ES vertybių. Papildomas klausimas. Pone komisijos, paskirtasis komisijos nary, jūs tikriausia daug keliavote ir noriu papraš, pakviesti jūs apsilankyti Lotynų Amerikos parduotuvėse. Jūs tikriausiai pastebėsite, kad ten yra ne tik padirbinėtos prekės, tačiau tose parduotuvėse yra daug prekių, kuriuose uh, kilmės ženklinime nurodoma, kad jos pagamintos Europos Sąjungoje. Uh, 320 trips e, susitarimo straipsnis turėtų būti taikomas ir išplėstas, ne, taikomas ne tik alkoholiniams gaminiams. Manau, kad reikėtų sukurti tvirtą teisinį pamatą dėl kilmės ženklinimo. Tik tokiu būdu bus galima suteikti tinkamą teisinę apsaugą gamintojams. Aš tikrai daug keliavau, nes penketą metų buvau užsienio reikalų ministras ir tikrai lankiausi daugelie pasaulio šalių. Visada įdomu lankytis kitose valstybėse. Aš nesu tikras, kad galima išplėsti 320 trips, atsiprašau, 23 trips e, straipsnį. Manau, kad e, turime stengtis pasiekti susitarimą tarp Europos parlamento ir tarybos. Keti Ešton pateikė pasiūlymą spalio mėnesį. Manau, kad galėtume galbūt susiaurinti šio susitarimo taikymo sritį. Kalbant apie trips, aš nemanau, kad galima lyginti gėrimų ar batų, tai yra skirtingos prekės. Ačiū. Dabar žodis ponui Štasni vėl iš EPP frakcijos. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisijos nary. Spalio 15 dieną jūsų, aš esu čia, jūsų pirmtakė pasirašė laisvos prekybos sutartį su Pietų Koreja. Ir tas sutartis Tuo tarpu dar nėra ratifikuota valstybių narių ir parlamentas, šis parlamentas jos taip pat dar nėra ratifikavęs. Ir turiu konkretų klausimą. Ar jūs žinote apie tai, kad nuolaidos, apie nuolaidas suteiktas Pietų Korejai dėl tų nuolaidų Europos gamintojai atsidurs nepalankioje padėtyje konkuruodami su automobilių gamintojais ten. Kaip rengėtės ištaisyti situaciją ir užtikrinti vienodas ir lygias teisės e, visiems Europos rinkoje. Ačiū. Subject, uh, in... Žinau, kad tai yra labai sudėtingas klausimas, kalbu apie muitus ir pastarosiamis dienomis mąsčiau apie tai, bandžiau suvokti, kokios, ką ši situacija reiškia ir paprastai paskaičiavęs pamačiau, kad jeigu kalbame apie 10 tūkstančių e, eurų vertės automobilį, tai čia skirtumas yra 100 eurų. Apie tokias sumas, apie tokius skirtumus kalbame. Taigi, manau, kad reiktų išlikti ramiems svarstant šį klausimą. Kita vertus, kalbant apie tą muito susigražinimą ar netaikymą, tai yra daro, dalykas, kuris praktikuojamas tarptautiniu mastu. Mes taip pat tai darome. Tai nėra kažkas naujo išrasto e, pasirašant sutartį su Koreja, bet jeigu bus problemų, mes galėsime reaguoti. Yra namatytas specialus mechanizmas, kurio pagalba galime apriboti viską iki 5 procentų, nors dabar galioja 8 procentų riba. Mes taip pat galime reaguoti remdamiesi uh, nuostatomis dėl garantijų. Tas nuostatas galima aktyvuoti dėl kažkokių priežasčių, jeigu taip būtų kaip jūs, jeigu sudėtų tokią situaciją, kaip jūs teigiate, tai mes galėtumėme pasinuoti tomis nuostatomis. Jeigu tai bus, mes taip ir darysime. Dabar vertinkime tą sutartį pagal tai, kokia ji yra ir bandykime nepamiršti ir jos privalumų. Valdomas klausimas. Pone paskirtasis komisijos nariai, man vis tiek atrodo, kad ta, tas sąlygos pasikeitė ir kad jos ne, tai nebėra lygios e, sąlygos konkuruoti visiems. Sakyčiau, ir tą sutartį vertinčiau kaip vidutinę. Kartais e, pasirašomi ir iš viso netinkami dokumentai. Ir aš noriu paklausti jūsų nuomonės. Jeigu jūs matote padėti taip, kaip aš ją matau, tai gali būti, kad e, Europos gamintojus e, Europos gamintojų prekes ims išstumti įvežamos prekes, importuojamos prekes. Kaip ką jūs apie tai manote? Good good. Gerbiamas parlamento nary, noriu pasakyti, kad vidutinis e, ne, kaip o toks vidutinis, vidurkis neegzistuoja pasaulyje. Aš esu pasirengęs su jumis svarstyti kaip bus įgyvendinamos nuostatos dėl garantijų ir apsaugos. Ir esu pasirengęs pasidalinti su jumis visą informaciją, kurią turime, kad įrodyčiau savo argumentus. Manau, kad tai kai kuriais atžvilgis tas sutartis naudinga Europos Sąjungai. O kalbant apie gamintojų apie gamybos sektorių, tai kažkokių konkrečių problemų čia neiškyla, nes yra nuostatos dėl apsaugos ir garantijų tiems atvejams, kuomet situacija būtų iškraipyta. Ir, pavyzdžiui, Koreja nėra pati didžiausia problema Azijoje, yra kitų sudėtingesnių klausimų, nes ten gyvenimo lygis yra pakankamai aukštas ir Korejiečiai taip pat prisijima įsipareigojimų dėl tarptautinės darbo organizacijos sutarčių, taip pat darbuotojų, darbininkų teisių. Ir, ir šis atvejis nėra didžiausia problema, kalbant apie uh, gamintojus ir gamybos sektorių Azijoje. Toliau socialdemokratų atstovė ponė Munys. Ačiū pirmininkė. komisija išgyvena tam tikrą e, užsitęsusių dėrybų etapą, darydamasis su kai kuriomis Latinų Amerikos valstybėmis. Ir kai kurios jų Peru ir Kolumbija pradėjo dvi šalės dėrybas su komisija. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie e, situaciją su Kolumbija. Taip pat noriu užduoti klausimą dėl profsąjungų teisų pažeidinėjimo tose šalise. Kai kas mano, kad tai yra labai rimti pažeidimai ir kad e, komisija neturėtų pasirašinėti jokių sutarčių su Kolumbija, dėl to kiti mano, kad situacija gerėja. Tačiau mums reikėtų įtvirtinti, formaliai įtvirtinti ryšius per sutartis, kurios numatytų e, privalomos galios įsipareigomis ir taip tos šalis būtų priverstos siekti geresnės situacijos teisų užtikrinimo srityje. Mission, technical kitą savaitę numatyta Europos komisijos techninė misija į Limą. Ten vyks tolesnis dėrybų raundas. Manau, kad mes tuo met sprendimo nepriimsime, kad tuo diskusijos ir darybos nesibaigs, nes dar reikia išspręsti kai kuriuos klausimus. Bet tai bus techninio, o ne politinio ligmens diskusijos. Ir bet kokiu atveju mes tik tai parafuosime susitarimą su Kolumbija. Ir tik tuo atveju, kai įvyks išsamios politinės diskusijos dėl tos sutarties. Taigi galimas. Taigi galima techninio diskusijų baigtis nereiškia, kad politinis susitarimas bus iš karto pasirašytas. E, prieš tai įvyks išsamios politinės diskusijos. Žinomas klausimas. Ačiū. Papildomą klausimą noriu užduoti apie PPO dėrybas dėl geografinės kilmės nuostatų žymėjimo. Dabar kalbame apie tokius gaminius kaip vynas ir spiritiniai gėrimai. Ar manote, kad E, Dohos priekybos raundė bus e, prieita kažkokiu išvadu dėl šio klausimo, dėl geografinės vietovės žymėjimo. Vietovės žymėjimas yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungai. Manau, kad Europos parlamentą irgi vykusios diskusijos tai atskleidė ir kad tas klausimas dar bus svarstomas. Uh, o tuo tarpu mes norime sudaryti, mes siekiame plataus užmojo susitarimo dėl vietovardžių žymėjimo, taip pat ir PPO, mes vykdome ir dvišalės dėrybas, ir regioninės dėrybas, o pasaulio prekybos organizacijoje mes siekime tikrai ambicingo susitarimo. Now it's the turn of the Greens, Mrs. Lucas Caroline. Toliau periname prie žaliųjų. Caroline Lucas. Labai ačiū. Aš norėjau pateikti klausimą dėl įmonių įtakos ES priekybos politikai ir po to sugrįžti prie nepriklausomybės. Atsakymė į klausimus raštu, jūs tvirtai pabrėžėte, jog reikia užtikrinti nepriklausomybę. Ir jūs sakote, kad tai yra susijęs su pasirinkimu klausytis ir išgirsti visų suinteresuotų pusių nuomonės. Jūs sakote, kad reikia konstruktyviai atsirem, atremti trečiųjų šalių spaudimą. Aš dabar iš, įsiminsiu tuos jūsų žodžius ir atidžiai stebėsiu, kaip tai virs e, realybę. Ypač, kai galvojame apie Lisabono strategijos sėkmę. Prezident, pirmininkas Baroso sakė, kad per kitos kadencijos kadenciją jis kalbės apie tokią ir priekybos politika bus sudėtinė Lisabono strategijos dalis. Jūsų pirmtakai visuomet yra traktavę nepriklausomybę kaip didžiausią vertybę. Ir e, per vieną nevyriausybinę organizaciją aš gavau dokumentų iš prekybos generalinio direktorato ir dabar matome, kad Business Europe nevyriausybinė organizacija sustiko bent septynis kartus su prekybos generalinio direktorato atstovais, tuo tarpu pilietinė visuomenė ir profsąjungos su pareigūnais negali susitikti. Taigi kaip jūs užtikrinsite, kad visos interesų grupės bus deramai išklausytos rengiant Europos prekybos strategiją? Of... Manau, kad tai yra asmens sažiningumo ir garbingumo, garbės reikalas, kad mes užtikrintume visišką skaidrumą. Aš visiškai aiškiai nežinau, kas su kuo susitinka atskirose direktorato tarnybose, bet to turime visą eilę lobistų, taip jau yra. Ir dabar matome, kad yra labai svarbu turėti tiek daug lobistų. Aš pats esu kartą susitikęs su Business Europe nevyriausybinės organizacijos pirmininku, be abejonės jie yra vienas svarbiausių mūsų pašnekovų ir su jais susitiksiu ateityje. Esu pasirengęs e, užmėgsti konsultacijas su pilietinė visuomenė. Prisimenu pilietinės visuomenės iniciatyvą, kurią pradėjo komisijos narys Lamy prieš keletą metų. Labai svarbu yra mums patiems būti informuotiems apie e, jautriausius dėrybų klausimus. Ir jūs ir žinia, tai galima išsiaiškinti sustinkant su visomis interesuotomis pusėmis ir aš tenksiu su visomis su jomis bendrauti vienodai. Papildomas klausimas. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie vienodą bendravimą, nes be abejonės aš nekalbu apie e, kažkokį proporcijų iškraipimą, bet aš žinau, kad pramonės lobistai gauna daugiau dėmesio. Prieš kurį laiką jūs kaip Belgijos ministras sukūrėte tam tikrą neformalų Belgijos verslo, be, neformalę Belgijos verslo tarybą. Ir e, ten yra atstovaujami pramonės interesai priekybos srityje. Aš žinau, kad pilietinė visuomenė pateikė kitokių prašymų. Ar jūs kaip prekybos komisaras galėtumės užtikrinti, kad labiau subalansuotai išgirsite skirtingas nuomonės, kuriant prekybos politiką? Aš jau anksčiau diskusijoje sakiau valstybių narių ir Europos Sąjungos nuomonė ir komisijos e, vaidmuo skiriasi. Mes visi siekiame skatinti priekybą ir aš įkūriau tą verslo tarybą, kad mes kartu su verslininkais galėtume aptarti, kaip geriau reklamuoti jų produktus trečiosiuose šalise. Ir aš tikiuosi, kad mano pasiekėjas toje, e, tose pareigose prates mano darbą. Kaip užsienio reikalų ministras, aš taip pat tariausi su pilietinė visuomenė bent du kartus per metus ir kalbėdavome apie bendrai užsienio politikas ir Belgijos prioritetus. Mano durys visuomet buvo atviros ir jeigu kas norėdavo su manim susitikti, jie tokiame, tokią galimybę visada turėjo. Ir tokios pat politikos laikysiuosi ir naujose pareigose. Ačiū. Perinam, priejome prie pirmojo komiteto klausimų raundo pabaigos. Dabar perinam prie antrojo klausimų raundo e, pakviestieji komitetai. Suteikiu žodį vystimosi komiteto atstoviai, poniai Michel Štrifler. Oui, merci beaucoup. Labai ačiū. Dabar, kai jau pasiektas PPO susitarimas dėl JAV ir ES ginčio bananų klausimu. Norėčiau sužinoti, kokiu priemoniu jūs imsitės, kad AKR valstybės tikrai galėtų toliau auginti bananus konkurencingai ir tiekti juos pasaulio rinkai, nesukuriant socialinio dempingo. Pa. Labai ačiū. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes pasiekėm sustarimą dėl bananų. Nes jeigu mes norime pabaigti tą klausimą, ginčius tuo klausimu, tai reikia susitarimo. Tas susitarimas be abejo, nes yra labai svarbus, ypač jeigu tą klausimą turime svarsyti PPO. Tarifai bendrai yra nustatyti maždaug 80 procentų, o banano atveju 75 procentai. Taigi tai yra ankstyvi Dohos raundo rezultatai. Antras dalykas. Susitarime nusprendėme, kad 200 milijonų eurų teiksime vietos gamintojams AKR valstybėse remti. O Europos gamintojai taip pat susilauks tam tikrų paramos priemonių. Yra ES ultraperiferinių regionų, kuriems e, yra sukurta specialiai žalioji dėžutė. Iš tos žaliosios dėžutės bus teikiama tiesioginė parama bananų augintojams. Taigi mes visais interesais rūpinamės. Now. O dabar AFET, užsienio reikalų komiteto atstovas, ponas Joan Mirčėja Pasku. Pasku, yes, Pasku. Sorry. Correct. Thank you very much. Ačiū labai. Sukurdami aukštojo įgaliotinio postą pagal Lisabonos sutartį norėjome siūsti signalą, kad bus daugiau bendrumo užsienio politikoje. Taigi, jūs minėjote, kad jūs bendradarbiausite su savo pirmtake E, dabar vyriausiai įgaliotinę užsienio politikai. Kalbant apie partnerystės ir bendradarbiavimo e, susitarimus, kaip Jūs vertinate šios susitarimus ir laisvosios prekybos susitarimus šiuo atžvilgiu? Different... Skirtumas tarp laisvosios prekybos susitarimų ir kit, ekonominės partnerystės susitarimų yra tas, kad e, skirtingais atvejais e, vadovauja darybų procesai skirtingi žmonės. Darantis dėl laisvosios prekybos susitarimų ar įvairių partnerystės susitarimų kokie jie bebūtų, tos darybos e, remiasi politiniu sprendimu. Politinis sprendimas turi būti priimtas tarybos atsižvelgiant į komisijos teiktą pasiūlymą. Savame suprantama, mes esame dėrybų dalis. Pavyzdžiui, kalbant apie dėrybą su Rusija, mes stengiamės užtikrinti, kad mes būtume įtraukti į pačias dėrybas dėl šio sustarimo. Taigi tai yra politinis klausimas. Ir pavyzdžiui, Rusijos klausimu akcentuojama ne tik prekyba, bet ir kitos svarbios temos. Manau, kad jūsų užduotas klausimas yra labai tinkamas ir laiku. Exactly papildomas klausimas. E, štai kodėl aš neturiu jokio papildomo klausimo. Ačiū labai. Now we go. Dabar pereisime prie antrojo komiteto narių klausimų raundo. Ponas Zaradil iš AKR frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas techninio pobūdžio. Buvo daug kalbėta apie Lisabonos sutartį šiandien. Ne visi galbūt visiškai esame laimingi dėl tos sutarties. Tačiau, kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, manau, kad ši tarnyba um, sukels daug nesklandumų. Sudėtinga bus koordinuoti generalinio prekybos direktorato ir išorės veiksmų tarnybos veiklą. Kaip jūs ketinate, kaip jūs įsivaizduojate tą koordinavimą šių dviejų organų? Kalbant apie e, vietinių rinkų prieigą, šie klausimai turės būti sprendžiami ir išorės veiksmų tarnyboje. Yra ir kitų pavyzdžių. Trade is Prekyba nėra išorės veiksmų tarnybos kompetencijos rytis. Tai yra tam tikra išimtinė kompetencija. Kita vertus, manau, kad mes labai svarbu, kad mes tinkamai bendradarbiautume su išorės veiksmų tarnyba. Uh, Ši tarnyba turės savo būstinę Briuselėje, turės atstovybės trečiųjų šalių valstybėse, bus siunčiamos priekybos delegacijos ir komisija siūsdama savo priekybos delegacijas turės bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba. Generalinis prekybos direktoratas atsakingas už prekybos politikos formavimą. Manau, kad mes visi tampri bendradarbiausime. Aš tikrai nesibaiminu ateities. Aš turiu patirties bendravau su daugeliu diplomatų užsienyje palaikiau ryšius su skirtingomis ambasadomis trečiųjų šalių valstybėse. Ir mes tikrai dirbame gerai, todėl nematau čia didelio skirtumo tarp išorės veiksmų tarnybos ir generalinio direktorato veiklos. Manau, kad mes puikiai bendradarbiavame su užsienio atstovybėmis. Relation. Ačiū. Labai mano papildomas klausimas susijęs su dereguliavimu. Ponas Barosas daug kalbėjo apie dereguliavimą ar jūs ketinate aktyviai paremti Baroso veiksmus, pavyzdžiui, identifikuojant tas ES teisino sritis, kurios yra susijusios su vidaus rinka ir su tomis nuostatomis, kurios e, e, tampa kliūtimis vidaus prekybai. Aš turėčiau pritarti šiam klausimui, nes tas papildomas klausimas susijęs su pirmoju klausimu. Nieko prieš, atsakysiu į šį klausimą. Aš manau, kad aš nesu vienintelis, kuris padės ponui Barosui. Ponas Barosas yra mano šefas. Aš turiu laikytis savo misijos deklaracijos. Jūs galite ES teisiną vertinti iš skirtingų perspektyvų. ES teisinę rasite skirtingų nuostatų ir manau, kad skirtingų perspektyvų laikysi skirtingų struktūrinių e, fondų valdytojai ar besivystančių valstybių piliečiai. Manau, kad ES teisinas yra tarsi kompromisas. Negaliu kalbėti konkrečiai apie specifines priemonės. Ir nepasakyčiau, kad mūsų ES teisinė yra labai daug prekybai trukdančių kliūčių, kurias reikėtų reformuoti. Dabar ponas Higgins iš jungtinių Europos kairiųjų. In... Savo atsakymuose raštu jūs sakote, kad norite eiti toliau ir greičiau skatindamas rinkų atsiverimą ekonominėms partnerystėms ir laisvos prekybos sutartims. Tačiau dėja dėl tų sutarčių didžiulės korporacijos turi galimybę praktiškai užplūsti besivystančių skurdžių valstybių rinkas. Taigi, kaip jūs galite siūlyti eiti dar sparčiau ir greičiau priekin, dar labiau liberalizuoti rinkas? Ar jūs nesutinkate, kad egzistuoja interesų konfliktas tarp to, kas tinka e, daugia šalėms bendrovėms ir dirbančių žmonių gerovės ir kad kai kuriuose šalyse tiesiog nepaisoma uh, žmogaus teisų tokiomis sutartimis. It, it have... Gali būti, kad mūsų nuomonės, mūsų požiūrė į šį klausimą skiriasi. Bet noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, aš nemanau, kad valstybė gali vystytis neplėtodama savo ekonomikos, o savo ekonomikos ji negalės vystyti neplėtodama prekybos be prekybos žemės ūkija, pavyzdžiui, tenka išsilaikyti pasigaminamomis žemės ūkio prekiamis. Kita vertus, gali egzistuoti ir komercinė žemės ūkio e, sritis. Ir iš tikrųjų mano atsakymuose raštu jūs perskaitysite, kad prekybos politikos sritis yra skleisti mūsų vertybės, nepamiršant pagarbos žmogaus teisėms, aplinkos pas, paisimo, darb, darbininkų teisų užtikrinimo. Ir visa tai bus mano požiūrio į prekybos politiką dalis. Pildomas klausimas. Uh. Prekyba gali vykti solidarumo pagrindu arba plėšrūniškų, grobuoniškų santykių pagrindų ir aš išvelgiu tokius santykius. Dar turiu papildomą klausimą. Jūs sakote, kad be visų politinių diskusijų. E, ar vis dėlto jūs pasirašysite prekybos sutartį su Kolumbija? Nėra aišku štai kas, kad žm vietos žmonės Kolumbijoje, nevyriausybinės organizacijos ten veikiančios, jau pateikė įrodymų apkaltinančių Kolumbijos vyriausybę ir daugybę tarptautinių korporacijų, taip pat ir Europos korporacijų, pažeidė profsąjungų teisės, nes daugybė profsąjungos narių žuvo, nemažai žuvo praėjusiais metais. Ir Europos verslas atstovaujamas ir e, veikiantis ten taip pat iš to pelnosi? Ar vis dėlto jūs svarstėte galimybę pasirašinėti sutartį su Kolumbija? Going... Aš sakiau, jog mes, nesireng... mes neparafuosime sutarčių tol, kol neįvyks, nebus iš... išsamių politinių diskusijų. Kuomet deramas dėl prekybos sutarčių vyksta dėrybos, paskui yra parafavimas ir tik po to vyksta pasirašymas Ir aš sakiau, kad po parafavimo sutarties vyks politinės diskusijos. Ir aš asmeniškai labai atidžiai tą klausimą išnagrinėsiu. Dar vienas dalykas. E, tame tekste, dėl kurio deramasi, jau yra nuostata dėl žmogaus teisų, pagal kurią galima imtis priemonių, jei e, iškyla aikštent pažeidimai. Kaip jau sakiau, aš pažadu politinės diskusijas ir, kalb... ir svarstysiu tuos klausimus su e, dėrybų partneriais prieš pasirašant sutartį. Belder. Ačiū dabar ponas Belderis iš ELD frakcijos. Dešinėje pusėje matau. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Aš nesu tas, kurį Aš esu pono Belderio politinės frakcijos narys. Aš nebūtinai pritariu visoms mintims, kurias išsakė paskirtasis komisijos narys. Noriu padė, pakalbėti apie kartelių susiformavimą ir monopolistinės tendencijas kai kuriuose pasaulio šalyse, kai kuriuose, valstybė, kai kuriuose valstybėse, kurios nori stati ES narimis, tai galima stebėti. Kaip jūs rengėtės pasipriešinti šiai tendencijai? Pakalbėkime apie Serbijos gyventojų pajamas. Tikrai, kalbant apie tai, reikėtų atkreipti dėmesį į kai kurios klausimas, tai kaip, kaip jūs rengėtės ardyti prekybinius barjerus? Is, uh, eh, uh, eh, and, and altijd... Na, kalbant apie tai, iš tikrųjų kai kur formuojasi karteliai ir rinkoje visada tokia pagunda yra. Tačiau oligarchai neturi jokių perspektyvų Europos Sąjungoje. Uh, yra daugybė priemonių kovoti su jais. Tos priemonės, pavyzdžiui, numatytos konkurencijos politikoje. Tačiau tai nėra mano kompetencijų sritis. Jūs turėtumėte užduoti klausimus apie konkurencijos politiką mano kolegoms. Bet manau, jeigu Serbija įstos į Europos Sąjungą, tai stebėsime, kaip daugybė tų istoriškai susikūrusių monopolijų subirės. Ir manau, kad taip bus pagaminamos geresnės prekės už geresnę kainą, nes paprastai tai būna. Papildomas klausimas. Enigszins af van de vorige, maar het is wel een urgente, namelijk aan uw voorganger, aan uw, aan uw voorganger. Mano klausimas susijęs su klausimu, kurį uždaviau praėjusiais metais. Jūsų pirmtakiai buvo užduotas klausimas apie vaikų darbą kai kuriuose regionuose, su kuriais mes prekiaujame. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Kalbant apie tai, buvo pranešta, kad pasirodys komunikatas šią temą ir mes visi jo laukiame ir mes tikimės pranešimo šiuo klausimu. Pirmininkas, papildomas klausimas nesusijęs su pagrindiniu, o jis turėtų būti susijęs su pagrindiniu, bet jūs galite atsakyti, ponė Deguhtai. Van het Europees Parlement heeft de commissie inderdaad een rapport gemaakt over. Komisija parengė e, studiją apie vaikų darbą Europos parlamento prašymų. Jis jau užbaigtas ir jis bus pristatytas tarybai ir Europos parlamentui netrukus. Tačiau, kaip suprantu, šis dokumentas priskirtinas ponios Ferrero Waldner kompetencijai ir e, tai jis turėtų pasirodyti vasaro 27 dieną per mano gimtadienį. Dziękuję bardzo, panie EPP e narys, ponas Zalewski. Labai ačiū. Gerbiamas kandidatai į komisarus. Lisabono sutartis e, įsteigė Europos užsienio tarnybą. Be to suteikė naujų kompetencijų ES užsienio investicijų klausimų. Mano klausimas būtų toks, kaip tas priemonės ketinate panaudoti, apgindami ekonominius ir investicinius pavienių valstybių narių interesus, jeigu jiems e, kils grėsmė dėl trečiųjų šalių veiklos. Tai yra susiję ne tik su tarifų barjerais, bet ir netarifiniais barjerais, kurie yra orientuoti į konkrečias ES valstybės narės. Ta pati pasakyčiau ir apie investicijas į trečiasią šalis kurias e, e, daro ES valstybės narės. Tai kai kurios šalis, tokios kaip Rusija, gali pasitelkti politiniams interesams. Investicijos yra priekybos komisaro nauja kompetencija. Visiškai nauja. Mūsų kompetencijos išplėtimas įtraukiant investicijas yra labai svarbus nes investicijos yra prekybos dalis. Todėl čia iškils daug problemų. Aš šiuo požiūriu siūlau kuo greičiau surenkti kokią nors diskusiją, vadovaujantis Europos komisijos komunikatu, kuriame e, bus kalbama apie investicijas. Jau dabar yra sudaryti investiciniai susitarimai, kurie leidžia apsaugoti E, investicijas, bet jų yra tūkstančiai, stengsimės jų atsikratyti, pirmiausia, stengsimės užtikrinti teisinę, teisinės garantijas tam tikrą sukurti, paskui nuspręsime, e, kurioms šalims turėtų būti keliamos iniciatyvos, o paskui dėl investicijų išsikelsime prioritetus investicijų į trečiasią šalis teisinis garantuotumas yra svarbiausia tema, kurią turime sureguliuoti kuo greičiau. Be abejonės tai yra labai didelė dalimi susiję su energetiniu saugumu. Pone pirmininkė, galėčiau ir apie tai dar pakalbėti, bet kaip suprantu, kad jūs neturit galimybės man suteikti daugiau laiko. Uh, Papildomas klausimas. Ponu Zalevskijui. Labai ačiū. Kitas mano klausimas. Jis yra susijęs su pirmoju. Dėl laisvos prekybos apsaugos ir laisvosios prekybos e, pasitelkimo ES vertybėms propaguoti. Jūs kalbėjote apie Ukrainą, apie laisvosios prekybos sutartį su Ukraina. Ar jūs manote, kad tas susitarimas turėtų būti visiškai autonomiškas ir e, turėtų išplaukti iš e, vidinės sutarties toje šalyje. Ir atvirkščiai, jeigu bus teikiamos paskatos Ukrainai, jeigu jai naudingi sprendimai bus primami, tai galbūt tokiu, atveju, tokiu būdu mes paskatinsime Ukrainą toliau uh, reformuotis, įtvirtinant teisės valstybę ir laisvą rinką. Laisvos priekybos susitarimas, dėl kurio dabar tariame su Ukraina, yra kur kas didesnio paketo sudėtinė dalis. Be to, jame yra svarbus politinis skyrius. Laisvosios priekybos sutartis yra labai naudinga užtikrinant energijos saugumą Dėl to ES tą susitarimą laiko prioritetiniu. Kita vertus, labai svarbu, kad laisvosios priekybos susitarime būtų įrašyta nuostatų susijusių su darbuotojų apsauga. Turėsime nuostatų dėl aplinkos apsaugos taip pat. Taigi mes nesilaikome kokios paprastos, lengvos pozicijos, kurioje būtų kalbama tik apie priekybą. Mes e, e, įtraukiame ir visus kitus klausimus, kurie tipiškai būna tokios sutartise. Pavyzdžiui, sutartie su Pietų Koreja buvo apie tai kalbama. Ir su sutartie su Ukraina bus kalbama apie tai, kaip ir apie energetinį saugumą Europai. Žoms. Ponas Kuteš, socialdemokratai. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau aptarti svarbes temas, kurias jūs įžanginėje kalboje jau paminėjote, bet neužteko laiko joms išplėtoti. Todėl dabar norėčiau pasinaudoti tem progą ir paklausti apie pagarbą aplinkai, pagrindinėms teisėms ir pagrindinių teisų kriterijų taikymą. Ar jūs nemanote, kad reikėtų automatiškai tokius kriterijus įtraukti į dvi šalius ir daugia šalius susitarimus? tie kriterijai turėtų būti tenkinami. Kai jūs sakote automatiškai, tai e, aš galiu tik patvirtinti, kad taip, taip bus daroma. Mes tengiamės, kad sutartise tie dalykai deramai atsispindėtų. Kita vertus, aš nemanau, kad būtų galima kalbėti apie automatiškumą taip, kad e, nuostatos būtų vienodos visuose susitarimuose, nes akivaizdu, kad visų valstybių išsivysimo lygis yra skirtingas. Tačiau aš esu tvirtai įsitikinęs, kad mes savo priekybos politiką turime pasinaudoti savo vertybėms skleisti. Ir be bejonės tai leis pasiekti pusiausvirus. Aš tikrai tikiu, kad pasitelkiant priekybą galima puoselėti žmogaus teisės prekybos partnerėse valstybėse. Tai nevyks automatiškai, bet tą padaryti yra įmanoma. Manau, kad reikia to stengtis iki galo. Be to reikėtų paminėti tarptautinės darbo organizacijos sutartis, kuriuose kalbama apie darbuotojų teisės, nes, kaip žinia, tos sutartis turi tam tikrų padarinių ir darbuotojams. Turime galvoti ir apie aplinkos apsaugą, apie tai, kas aktualiausia vienai ir kitai šaliai. Taigi dėrybose didžiąją dalį laiko tam ir skiriame. Priekybos susitarimų, žinoma, pagrindinis tikslas yra skatinti priekybą, bet deramai yra atsižvelgiama ir į elementus, kuriuos jūs ką tik išvardinote. Papildomas klausimas. Ta pati tema tik ją pratesiu. Prisiminkime, kad Junktinės Amerikos valstijos 2009 metais e, prieėmė priekybos įstatymą, kuriame yra siūloma mano minėtusius standartus įtraukti į naujus priekybos susitarimus. Mm, norėčiau sužinoti, kokių veiksmų turėtų imtis komisija jūsų nuomonė, kad ES pereitų prie naujo priekybos globalizacijos modelio. This. Norėčiau štai ką pasakyti. Labai svarbu, kad šiais klausimais JAV ir ES laikytosi vienodos pozicijos. Tiek kadangi Junktinės Amerikos valstijos tas temas bando įtraukti visus sutarimus, ne tik įtraukti, bet ir padaryti juos e, tikrais reikalavimais, įtakingais reikalavimais, tai e, ES turi siekti tuo paties, nes kitaip e, bus iškreipta konkurencija tarp priekybos partnerių. Labai svarbu, kad Junktinės Amerikos valstijos ir ES laikytųsi tokios pat pozicijos. Kartu JAV ir ES sudaro daugiau negu 50 procentų pasaulio ekonomikos, todėl jeigu norime nusatyti kokius reikalavimus, tai juos turime nusatyti kartu. Now, the... Dabar žodį suteiksiu ponui Salba iš EPP. Eh, señor candidato a, a comisario, volviendo al tema de Corea. Ačiū labai. Pone paskirtasis komisijos nary, jūs kalbėjote, kad muitai yra labai svarbus e, kai kurioms pramonėms rytiems, pavyzdžiui, tekstilės pramoniai. Eh, Kalbėjote ir apie tai, kad e, laisvosios prekybos sustarimus e, su Koreja galima sudaryti atsižvelgiant į ekonominę situaciją Korejoje. Mums kelia nerima kai kurios e, jūsų mintys susijusios ekonominė situacija trečiosiose valstybėse narėse. Gal galėtumėte pakomentuoti šią savo mintį? Uh, dėl susitarimų su Centrinės Amerikos e, valstybėmis, e, turint omenyje praėjusių metų lapkričio mėnesio dėrybas ir bananų dėrybas, gal galėtumėte pakomentuoti dėrybų situaciją dabar? Aš visiškai pritariu jūsų pastabai dėl skirtingo dėmesio derantis dėl muitų. Manau, kad kalbant apie laisvosios prekybos sustarimą su Koreja, turime atsižvelgti ir į egzistuojančius prekybos sustarimus, pavyzdžiui, su Kolumbija. Aš pritariu kad e, didesnį dėmesį turėtume skirti muitams. Dėl Latinų Amerikos e, manau, kad e, šiuo atveju susidurime su politinė problema. Centrinėje Amerikoje Honduras yra labai svarbi partnerė ir mes turime dar kartą pervertinti visą situaciją. Uh, atsižvelgiant į naują vyriausybę Hondūrę. Manau, kad jums bus suteiktas žodis ir mes tikrai paklausime jūsų, ar turėtume dėrėti su tomis valstybėmis ar ne. Papildomas klausimas. E. Ačiū labai, ponia paskirtasis komisijos nary. Kalbėdamas apie Kolumbiją, jūs kalbėjote, kad yra saulėlydžio nuostata taikoma šiai valstybei. Ir jei sustarimas vis dėlto nėra toks subalansuotas, kaip reikėtų, ar nemanote, kad dabar galbūt bū, nebūtų per vėlų šį sustarimą pakeisti? Ačiū labai. Ar kalbėjote apie Kolumbiją? Dėl muitų manau, kad e, šios nuostatos įtrauktos susitarimą praėjus penkiems metams. Manau, kad šis klausimas yra labai paprastas. Nebėra muitų, nes kol jie yra, kol jie buvo, tol tas požiūris būtų buvęs e, neteisingas. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Dabar žodis suteikiamas poniai Desarnes iš Alde frakcijos. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Jūs keletą kartų pabrėžėte, kad tarptautinė priekyba jums nėra savaiminis tikslas, tai yra greičiau priemonė pasiekti tam tikrus politikos tikslus. Aš jums pritariu, tačiau noriu pasitikslinti, ar tai tik jūsų poza, ar jūs tikrai siekiate ir konkrečių reformų. Mes visi norėtume, kad keistusi e, tam tikros PPO taisyklės, kad jas būtų įtraukti sveikatos apsaugos aspektai ir kiti aspektai. Taigi, ar jūs pasiryžęs reformuoti um, tam tikras taisyklės? Neturėtume pamiršti, sakykime, nuostatų susijusių su anglės dvideginio išskyrimu. Uh, Manau, kad vienas dalykas yra, kai komisijos narys teigia, kad tas klausimas yra svarbus ar nesvarbus, o kitas dalykas, kiek, kokiu konkrečiu veiksmu jis imasi. Kalbant apie pokyčius ir reformas PPO kontekste, manau, kad mes turime apie tai kalbėti po to, kai baigsis e, Dohos e, dėrybų raundas. minėti klausimai apie žmogaus teisų apsaugą, aplinkos apsaugos aspektus, jie taip pat yra svarbus dėl mokesčio už anglės dvideginio išmetimą. Manau, kad sudėtinga būtų tokį mokestį įvesti. Tikriausia, savo šalyje jūs taip pat e, matėte, kad buvo toks mokestis, tačiau Konstitucinis teismas priemė sprendimą, kad e, tokio mokesčio įvedimas pažeidžia proporcingumo principą. Nežinau, ar sulauksime naujo teisėkuros pasiūlymo, tačiau patirtis rodo, kad dažnai reikia stengtis užtikrinti proporcingumą ir lygybę. Aš manau, kad e, nesusitarus dėl šio mokesčio tikrai ne pradės šalis kariauti tarpusavėje vien todėl. Turime rimtai pamastyti. Jūs užsiminėte ir apie poveikio analizę. Manau, kad reikėtų atlikti ir galimybių studiją susijusią su šiuo mokesčiu. Papildomas klausimas. Manau, kad turime daugiau uh, analizuoti ir vertinti ES politikas. Aš žinau, kad jūs dabar dar esate komisijos narys atsakingas už vystimąsi, o prekybos politika formuojama ES daugeliu atveju tikrai netenkina trečiųjų šalių valstybių besivystančiose valstybėse didėja socialinė atskirtis, skurdas, daugelis žemdirbių negali gyventi iš savo gaminamos produkcijos, ypač Afrikoje. Manau, kad būtent todėl turėtume užduoti savo tam tikrus klausimus. Galbūt reikalinga reforma, galbūt reikalinga kita politikos kryptis. Atsakymų tikrai tik viena minutė. Pasėjau siją Praeitįje aš tikrai daug maščiau, kokiu žingsniu būtų galima imtis remiant besivystančias valstybės. Manau, kad šis klausimas nėra paprastas. Ir mes negalime tiesiog atsisakyti Dohos darbo atvarkės ar PPO. Manau, kad pačios skurdžiausios valstybės tikrai nepakeis savo muitų sistemos. Ir tie pokyčiai tikrai nevyks Dohos darybų raundo rėmuose. Kalbant apie Europos rinką, šios valstybės turi prieigą prie ES rinkos, jei jos nori uh, um, prekiauti visko išskyrus ginklus. Manau, kad mes tikrai neturėtume priimti jokių sprendimų, kurie būtų priešiški besivystančiams valstybėms. Tačiau turime visi suvokti, kad pati plėtra, vystimasis yra labai sudėtingi dalykai. Dabar žodį suteikiu ponui Fielneriui iš Europos liaudės partijos frakcijas. Ačiū, gerbiamas kandidatė į komisarus. Pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad jūs e, ieškote e, prekybos politikos apsaugos instrumentų. Tai labai svarbu. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie anglės dvideginio mokesčio įvedimą. Ir aš manau, kad čia reikia kalbėti apie protekcionizmą, kuris kelia grėsmį kovai su skurdu ir besivysančiom šalims. Prekyba yra sąlyga, kuri leistų žmonėms efektyviai pasinaudoti resursais, kurie leistų išspręsti aplinkosaugos problemas. Bet tada iškyla nauja problema. E, ekologijos problemų metodai neretai sumažina prekybos mastus. Ir po Kopenhagos konferencijos e, žinome, ar e, norime sužinoti, ar daug yra valstybių, kurios nori naujų apribojimų. E, žinome, kad geriausia būtų suderinti kovą su skurdu ir aplinkosaugos priemonės kaip e, tą galima problemą išspręsti, kaip nesumažinti prekybos mastų. Dabar e, būsiu dar griežtesnis, nes mes beveik dešimčia minučių vėluojame. Turite vieną minutę atsakymą, ponė Deguhtai. Uh, could... Ačiū. Vienas iš požiūrių, viena iš galimybių žiūrėti į tai būtų bandyti siekti sutarčių tikrai e, tosuojant aplinką pagamintų prekių prekybą. Žinoma, tuo tarpu šiuo metu tokie susitarimai neįmanomi PPO lygmenių. Tačiau galima ieškoti, kalbėti apie valstybių koaliciją, ne tik išsivyščiusių, bet besivystančių valstybių koaliciją, kurios prisijungtų prie e, tokios sistemos. Bet pavyzdžiui, Brazilija nori, kad į tą sąrašą būtų įtrauktas bioetanolis. Ir tokius dalykus reikėtų daug kruopščiau aptarti. Reiktų aiškintis, ar tas bioetanolis pagamintas tvariai ar ne. Bet aš manau, kad tarifų atsisakymas, jeigu atsisakoma jų e, aplinką tausojančių būdų pagamintoms prekiams, tai būtų labai svarbus sprendimas, bet vis, visą tai turi e, būti daroma nepamirštant PPO taisyklių. Ačiū. Aš e, norėjau kaip tik paminėti galimybę parengti tą ekologiškos prekybos susitarimą susijusiu informacijos technologijomis. Taigi jūs einate tą pačią kryptimį, aš tuo džiaugiuosi. Kitas dalykas, kuris man rūpi. ES dabar priima naujus e, teisės aktus susijusius su aplinkosauga ir nori juos taikyti, importuoti užsienį. Ir tai yra su prekybos apsauga. Mes norėtume, kad nebūtų sukurta papildomų barjerų. Uh, E, Europa turi sukaupusi nemažai patirties toje srityje. Pavyzdžiui, mes turime Solvit pavyzdį, kuris rodo, kaip galima e, nemažinti prekybos apimčių. Ir manau, kad galėtume tokias pat priemonės taikyti ir naujosiuose, ir kitose valstybėse narėse, nemažinant prekybos, bet ekologinę prekybą stiprinant ir e, siekiant geresnių rezultatų. Kai norite sukurti rinką, visų pradedate nuo tarifų panaikinimo. Mes taip darėme Europoje. Komet tarifai išnyksta, netarifiniai barjerai tampa labai, labai matomi ir jie tampa vis sudėtingesni, tą stebėjome ir Europoje. Mums prireikė dešimtmečio, kad jų atsikratytume ir tikriausiai prireiks daugiau laiko kol jų bus atsisakyta pasaulio prekybos organizacijoje, pasaulio mastu. Bet jų reikia, to klausimo reikia imtis ir jūs visiškai teisus, sakydamas, kad kuomet priimamas teisės, patvirtinamas teisės aktas ar įstatymas, jis, turi, jis neturi turėti e, neigiamą poveikį, tačiau kartais teisės aktai būna tam sukurti, kad jie darytų tokį poveikį. O kalbant apie teisės aktus aplinkos saugoje, aplinkos saugos klausimų, tai, tai jie didžia dalimi yra protekcionistiniai. Ir nebūtina, dar neaišku, kaip viskas bus su šias rytimi. Įmanoma numatyti. Toliau ponas Langė iš socialdemokratų frakcijos. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia Daguhtai. Manau, kad pritarsite man, kad prekybos politika Europos Sąjungoje turėtų atitikti ir mūsų socialinį modelį. Mm, priimdami telekomo paketą, telekomunikacijos, atsiprašau, paketą, numatėme ir uh, naudotojų apsaugą, tačiau sulaukime ir stipraus pasipriešinimo. Akta darybose su JAV vėlgi iškilo tas pats klausimas. Taigi, ar jūs galite užtikrinti, kad aktą dėrybose neiškils tie patys klausimai, kurie buvo iškilę nagrinėjant telekomunikacijų paketą ir ar bus daugiau skaidrumo šiuose darybose. Think, uh... Kalbant apie skaidrumą, tai man atrodo, aš jau atsakiau į šį klausimą pirmuose atsakymuose ir paaiškinau, kaip aš rengiuosi veikti ir aktą klausimu. Aš rengiuosi laikytis telekomo paketo derantis dėl aktą. Aktą neturėtų tapti galimybę uždaryti, apriboti internetą. Mes nesilaikysime to požiūrio. Aktos susitarimu turėtumėme išspręsti tokius klausimus kaip priekyba padirbtais gaminiais. Ne, nebūtinai, jeigu dėvite padirbtus marškinėlius, tai, tai bus svarbiausia problema. Iš esmės kalbame apie prekybę padirbtais gaminiais, kurią vykdo organizuotas nusikalstamumas. Tačiau nesieksime, bandysime neriboti žodžio laisvės internete. Papildomas klausimas. Ačiū labai. Antras svarbus dalykas yra mūsų socialinis gerbuvis. Ir jei sudaromi susitarimai su valstybėmis, kuriuose galioja kitos taisyklės, pavyzdžiui, atlyginimų dempingas arba e, kitos tokios kaip e, Pietų Korejoje, tai darys spaudimą mūsų socialiniams sistemams. Manau, kad tai galime matyti automobilių pramonės srityje. Kokiu priemonių imsitės, kad būtų laikomasi esminių pagrindinių darbo tvarkos taisyklių ir mūsų socialinės sistemos būtų apsaugotos. Man tikrai gaila, kad turiu tik minutę atsakymų į šį klausimą. Manau, kad reikės prekybos ir dar kartą prekybos, kad išsaugotume savo socialinės apsaugos sistemą Europoje, o kad jį gyvuotų, reikės užtikrinti augimą. Uh, augimo po ekonominės krizės automatiškai neužtikrinsime. Vėlgi, mums reikia prekybos. Manau, sutiksite su manimi dėl to. Ką darysime? Yra prekybos apsaugos instrumentai ir aš jais naudosiuosi, kai tai bus būtina ir kuomet a, padarius išsame analizę paaiškės, kad reikia jais naudotis. Aš čia nematau jokių problemų tai daryti. Laisvos prekybos sutartyje su Koreja, kurį ką tik minėjote, yra nuostatų dėl darbo teisių. Yra konkrečios nuorodos į TDO sutartis ir mes stebėsime, ar tų sutarčių laikomasi ir ar daroma pažanga ne tik santykiuose su Koreja, bet taip pat ir su Kinija. Daramės dėl sutarties su Kinija, tai yra įmonių srities susitarimas ir aš čia nesu svarbiausias dėrybininkas, bet toje sutartyje yra ir skyrius dėl socialinių ir ekonominių teisų ir taip pat stebėsime, ar laikomasi to skyriaus. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Papastamkos iš Liaudės partijos frakcijos. Europos Sąjunga yra viena atviriausių rinkų, tačiau dauguma mūsų prekybinių partnerių tokie nėra. Į tos šalis išlaiko tarifus ir kitus barjerus. Tačiau, kalbant apie importą į ES rinkas, tai čia dažnai stebime ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio dempingo atvejus ir mus pasiekia gaminiai pagaminti e, laikantis menkesnių, žemesnių reikalavimų. Ir tai aktualu, tai yra rizika ne tik Europos gamintams, bet jie kai kuriais atvejais kelia riziką ir Europos vartotojams. Ką Jūs laikote sinekvanon parametrais, kriterijais Europoje, siekiant subalansuoto ir mums priimtino Dohos dėrybų raundo rezultato? Kokio rezultato mes sieksime? Sakyčiau, kad uždavėte pakankamai sudėtingą klausimą. Kalbant apie Dohos raundą, turėtumėm prisiminti, nuo ko jis prasidėjo. Tai yra vystimui skirtas raundas. Ir turime pasiekti, kad tas raundas pasitarnautų besivystančių šalių reikmėms ir kad jiem, joms būtų suteikta galimybė įsilieti į pasaulio ekonomiką. Tai yra svarbiausias dalykas. O Europos Sąjunga E, yra svarbi šiuose dėrybose ir užima labai, ir jos pozicija yra svarbi šiuose dėrybose. Ir čia kalbame ne tik apie pietų ir šiaurės supriešinimą, bet taip pat pietų-pietų ašį, nes e, ten yra skirtingo išsivystimo valstybių. Ir ne mus vienintelius galima būtų dėl kažko kaltinti šia, šiame kontekste, tačiau kitą vertus mes esame labai, mes labai pasitarnaujame tų valstybių e, reikmėms. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visų pirma reiktų siekti subalansuoti keletą dalykų. Kriterijų taikymą besivystančioms valstybėms. Kriterijų, kurie yra įprasti Europos Sąjungoje. Turime suteikti toms šalims galimybę ekonomiškai suaktyvėti. Ir čia iš karto iškyla problemos, jeigu bandome taikyti vienokias ar kitokias taisyklės ir kriterijus, kuriuos ką tik minėjote. Manau, kad čia reikia susitarimo ir mes einame tą kryptimį, tačiau turime nepamiršti, atsižvelgti į valstybių išsivystimo lygį, kuris gerokai skiriasi kai kuriais atvejais. Outgoing. E, Papildomas klausimas. Pasitraukianti komisija kalbėjo apie globalinės Europos ir prieigos prie rinkų strategiją kokį veiksmų planą ketina vykdėte, ketinate vykdyti, kad būtų užtikrinta geresnė aplinka laisvai daugia šaliai prekybai. Pirmininkas, prašau labai griežtai laikytis laiko apribojimo atsakant. Rinkos strategija yra labai svarbi mūsų darbe. Ji yra gynybinė savo esme, tačiau ten yra numatyta ir puolamųjų veiksmų galimybė. Ir reiktų pripažinti, kad mes pasiekėme sėkmės, kalbant apie prieigą prie rinkų. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie Egiptą, mobiliųjų telefonų rinką ten. Tai yra mūsų strategijos sudėtinė dalis. Ir remdamiesi teisinio, sistema teisinių pagrindų mes bandome spręsti problemas ir taip pat kovoti su netarifiniais barjerais. Bet tai yra sudėtinė prekybos dalis ir tai yra globalinės Europos strategijos dalis. Laikas suteikti žodį poniai Kaiser. De Kaiser, socialdemokratų frakcija. Merci, monsieur. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Dėl uh, tų kad jūs, jūs tapote tarsi recidivistinių pažeidėjų. Praeitą kartą jūs kalb, buvote kaltinamas, kad esate nesažiningas, bet tada savo poziciją labai gerai apgynėte. O dabar iškilo naujas iššūkis susijęs su Kongo demokratinė respublika. Tai aš norėčiau sužinoti, ką jūsų nuomonė būtų galima padaryti, skatinant gero valdymo, socialinio teisingumo ir žmogaus teisų idėjas toje šalyje. Jūs žinote, kad mes esame jūsų pusėje. Ir tada iškyla uh, e, jums klausimas, kuris aktualus mums visiems. Ką dabar būtų galima padaryti, kad suvaldytume dabartinių aplinkybių žalą daromą? Aš manau, kad yra įmanoma pažaboti žalą Kongo Respublikoje ir e, ateityje tų dalykų reikės vis daugiau, turint jūsų strategiją. Na, aš nenoriu, ponė De Kaiser, įsivelti į vidinę Belgijos diskusiją, kurios aš norėčiau išvengti. Ir aš Europos parlamente kalbėjausi gruodžio 16 dieną. Jeigu neklystų, tam pasakym, pasisakymui visi plojo, įskaitant ir jūsų frakcijos pirmininką. Nežinau, ar jūs buvo tada salėje, kai aš tą kalbą pasakiau. Bet noriu pasakyti, kad aš nesu recidivistinis pažeidėjas, bet e, norėčiau būti nuseklus. Žinoma, kad jūs norite būti nuseklus viskas teisinga. Aš norėjau, nenorėjau jūsų girti, aš tik norėjau pasakyti, kad jūs turėtumėt būti labai atidus įvertindami nuoseklumo padarinius. Pavyzdžiui, prisiminkite Kolumbijos atvejį ir pagalvokime, kad gero valdymo principus reikia gyvendinti ir kitur. Todėl aš jūs ir skatinu būti nuosekliam. Tiesą sakant, tai neklausimas visai. Kaip bebūtų, manau, kad aš savo nuomonę pristačiau aiškiai to klausimu. Ir tai, ką jūs išsakėte, būdinga ne tik Kolumbijai. Ta pati galėtume pasakyti apie daugelį susitarimų, dėl kurių deramasi. Kas kart šie klausimai išskyra savotiškai, bet nuoseklumo reikia laikytis. Suteiksiu žodį dabar iš, kolegiai iš biuro, vicepirmininkai Kristijanai Muskardinį, kurie atstovauja APP e frakciją. Ačiū. Aš čia už jūsų nugaros, ponė Degucht. Jūs atrodo esate tikras e, ekspertas, puikiai pasirengęs. Bet atsakydamas Sofijai ir kitų parlamentarų klausimas apie dumpingą, jūs pradėjote kalbėti apie Dohą. Po daugelio metų Dohos raundas jau turėtų būti baigtas, tačiau vis dar nebaigiamas jis iš tiesų. Atsakymuose raštu jūs taip pat kalbate apie PPO gana išsamei. Sakėte ir parašėte daug apie santykius apie tarp komisijos ir Europos parlamento. Ir Dabar e, savo atsakymuose į klausimus raštu, kur kalbate apie PPO, prisimenate Europos parlamento pasiūlymus patiktus per praeitą plenarnį posėdį. Jūs sakote, kad čia yra nesutarimų ir taryba nesutinka, bent jau iš dalies. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs toliau dirbsite. Ir e, žinome, kad spalio mėnesį ponė Ešton ėmėsi tam tikrų bandymų. Kaip jūs toliau veiksite? Italija. Aš žinau, kad Italija yra viena iš šalių, kur e, apie tai plačiai diskutuojama ir tai visiškai suprantama. Bet taip pat norėčiau, kad jūs suvoktumėte, jog toks reglamentas yra įmanomas tik tada, jeigu susitars taryba ir parlamentas. Tai sudaro bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Kathy Ashton pateikė pasiūlymų, jie leido atsikratyti tam tikrų kliūčių. Aš toliau stengsiu dirbti tokia, tokioje pačioje dvasioje ir tikiuosi, kad bus parengti geresni reglamentai. Taryba bendrai dar yra susiskaldžiusi ir būtų dar per anksti siekti susitarimo šiuo metu akivaizdžiai didžio daugusios daugumos taryboje dar nėra. Ir nedarysiu čia jokių išvadų. Manau, kad kur kas geriau būtų, jeigu jūs tą klausimą man pateiktumėt po poros mėnesių, kai aš jau būsiu sukaupęs šiek tiek patirties šioje labai konkrečioje e, srityje. Mes e, e, pozityviai jūsų nuomonę vertinsime. Jeigu du mėnesiai atrodo per daug ilgas laikas, tai tada gal prašykim, kad būtų dirbama greičiau ir kartu ir parlamentas ir komisija turėtų galvoti, kaip pakeisti tarybos poziciją, nes bendra sprendimų <laughs> procedūra e, yra tam tikras popierinis biurokratinis reikalavimas. Reikia siekti prisijimti sutarimą tarp tarybos ir parlamento dėl gerų pasiūlymų kuo greičiau. Jūs pats teigiate, kad esate pasirengęs priimti naują pasiūlymą dėl galesnio reglamento. Taip pat teigiate esas pasirengęs aptarti muitų sistemas Europoje, stengiantis e, pagerinti kovą su suklastotų prekių patekimu Europą. E, čia išskyla daug specifinių problemų ir manau, kad e, šioje srityje būtų galima parengti daug bendrų veiklos programų Čia kalbu ne tik apie nelegalę tiesioginę prekybą, bet ir, pažiūrėjau, vaistų prekybą internetu. Dėl reglamento 1383-2003 metais priimto, kuriame kalbam apie muitus, galiu pasakyti, kad jį peržiūrėsime, nes Gali būti, kad taip kaip buvo Olandijos atveju dėl generinių vaistų, reglamentas bus pritaikomas ne taip, kaip turėtų būti pritaikomas. Todėl manau, kad jį reikėtų šiek tiek nušlifuoti ir užtikrinti, kad visi vaistai, skaitant ir generinius vaistus, būtų galima laisvai eksportuoti. Dėl reglamento pagaminta ten ir ten. Dėl kilmės reglamento turiu pasakyti, kad turės būti taikoma bendra sprendimo priimimo procedūra, tai yra ilga procedūra, kuri gali būti, kad bus stabdoma, įvairiausios dalyvaujančios institucijos kels savo iniciatyvas, parlamentas galbūt turės dalyvauti uh, E, nuomonių suderinimo, sutaikinimo komitete su taryba, bet iš esmės bendroje sprendimo procedūroje taryba ir parlamentas turi susitarti. Na. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas poniai Luka Žalių frakcijos vardu. Antrasis, antrą kartą klausiu dėl to, kad atstovauju kolegą. Bernant Langė klausė dėl e, sustarimo dėl kovos su padirbinėjimu ir klastotėmis. Niekada nebuvo pateiktas joks projektas konkrečių susitarimų. Mes suprantame, kad JAV teikė savo prašymą, nes e, JAV administracija norėjo labai greitai priimti tam tikrus įstatymus. Tuo tarpu ES yra visiškai kita teisinė situacija. Mes turime laikytis Lisabono sutarties. Ir e, būdamas prekybos komisijos nariu, ką jūs ketinate e, daryti, kad pasistumėtų diskusijos taryboje? kokį sutarties projektą ketinate pateikti dėrybose, kad e, laikytumėtės e, visų reikalavimų, kuriuos numato ir Lisabono sutartis? Jei yra esama pasitikėjimo pagrindų sudaryto susitarimo, jei šalys jau susitarė dėl kai kurių dalykų, tai aš to projekto ir turėsiu laikytis. Tačiau tai nereiškia, kad mes ne, nekalbėsime daugiau apie šį susitarimą. Mes ne tik laikysimės tai, kas jau yra sutarta. Aš manau, kad negalime daug ko pakeisti dėrybų metu. Aš galiu patikinti, kad Europos parlamento nariai bus informuoti laiku ir mes atsižvelgsime į jūsų pastabas. Papildomas klausimas. Būtų įdomu sužinoti, ar reikėtų apskritai pripažinti tas nuostatas susijusias su patikimumu. Uh, Aišku, tai, kad Europos parlamentas turėtų vaidinti svarbų vaidmenį rengiant šį susitarimą ir mes turėtume turėti tinkamą prieigą. Taigi, kalbant apie riboto naudojimo um, informaciją, pavyzdžiui, uh, kalbant apie dėrybą su Kanada, buvo bandoma susi, susitarti dėl kitų nuostatų, nei buvo sudėrėta iš anksto. Jūs tikriausiai žinote, kad e, prekyba nėra visiškai nauja sritis. Lisabono sutartyje numatyta, kad e, teisės aktai susijęs su prekyba bus priimti bendro sprendimo procedūros rėmose ir manau, kad ši patikimumo nuostata buvo taikoma ir taikant ankstesnį režimą. Dabar turėsime nutarti, ar patikimumo sustarimas su Kanada atitinka dabartinę dvasę. Manau, kad to ir galima tikėtis iš tokių patikimumo susitarimų. Mums tai yra kaip pratybos ir mes turėsime kartu priimti sprendimus susijusius su Kanada ir naujojo režimo Kanadai taikymu. Turint omenyje, kad nors ir kalbame apie dvišalį susitarimą, kas reiškia, kad jis yra kitoks, nei būtų daugia šalio susitarimas. Dabar ponui Zahradil, EKR frakcijos vardu suteikiama žodį. Je, e, E, určitě ten tlak. Trys kartai tikrai jau bus gana. Kalbant apie spaudimą susijusi su tuo, ar besivystančios valstybės laikosi žmogaus teisių, mes turime ir Šrilankos pavyzdį. Europos komisija pasiūlė laikinai įšaldyti GSP plus e, sistemą taikoma Šrilankai. Būtų įdomu sužinoti, ar jūs ketinate pateikti pasiūlymą panaikinti šį e, režimą Šrilankai, atsižvelgiant į tai, kad situacija Šrilankoje pasikeitė. Kokia situacija dabar? Komisija atliko padėties analizę ir e, suprato, kad tarptautinės darbo organizacijos e, kai kurių taisyklių Šrilankoje yra nesilaikoma. Todėl GPS plus režimo ir toliau turės būti laikomasi šešis mėnesius, o tada vyks diskusijos su Šri Lanka. Bus bandoma sužinoti, ar įvyko tam tikrų pokyčių atsižvelgiant į tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus. Tada bus priimtas sprendimas bus sutarta dėl taisyklių, kurios bus kitokios nei GPS. Manau, kad priimami sprendimai priklausys nuo konkrečios situacijos Šri Lankoje. Lapkaš. Papildomas klausimas. E, Viste, jak už tady... Ačiū. Jūs teisus, sakydamas, kad labai svarbu gerbti žmogaus teisės. Tačiau taip pat labai svarbu užtikrinti ir gerą valdyseną. Kongas - valstybė, kuri eilę metų kenčia nuo karo. Yra ir daugiau tokių valstybių, pavyzdžiui, Afrikoje. Tačiau ES ir toliau prekiauja su tokiamis valstybėmis. Ar jūs nemanote, kad yra ir kitų priemonių, kuriamis būtų galima padėti toms valstybėms? Ar jūs gebėsite užtikrinti, kad būtų laikomasi geros valdysenos principų ir tose valstybėse, pavyzdžiui, per ekonominės partnerystės susitarimus? Šiuo metu mes deramės dėl ekonominės partnerystės susitarimo ir aš manau, kad reikėtų daug dalykų derinti su vystimosi politika. Aš kalbėjau apie tai, kad priekybos politika yra labai svarbi šioje srityje. Reikėtų teikti pagalbą priekybai. Manau, kad e, dėrybos tarp ES ir Afrikos stringa ne tik dėl tarifų. Manau, kad reikia spręsti ir tokius klausimus kaip logistika, e, teisiniai reikalavimai, e, PPO supaprastintas režimas. Ir manau, kad į šios klausimus reikės atkreipti dėmesį ypač ateityje. Ačiū. Dabar ponas Ransdorf, GUE frakcijos vardu. Komisioner, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, jūs ir jūsų kolegos bandote uh, valdyti laivą audroje, audringoje jūroje, draugė su kolegomis. Ir prognozuojama, kad uh, bedarbių skaičius pasieks 50 milijonų. Ir geriausias būdas kovoti su nedarbu, tai dėkti novatoriškus sprendimus, nes beveik 75 procentai BVP, 75 procentai BVP augimo susijęs su moksliniais tyrimais ir mokslu. Taigi noriu paklausti jūsų, ką rengėtės padaryti, kad paskatintumėte platesnį novatoriškų sprendimų dėgymą ir jų gyvenimą praktikoje. Manau, komisija gali ir bando kažką daryti tuo klausimu, nes tai yra vienas svarbiausių Europos trūkumų. Mm, apžvelkime mikro ap, elektronikos pramonės raidą. Daugybė atradimų padaryta Europoje, tačiau pritaik, tie išradimai pritaikyti įdėkti ne Europoje jeigu pažvelgime į žalėją ekonomiką, mes pa, esame padarę atradimus, turime galimybę dėkti technologijas ir tiekti į rinką gaminius. Aš turiu minčių šiuo klausimu, bet manau, kad šį klausimą turėtumėte užduoti ir kitiems mano kolegoms. Papildomas klausimas. Not, uh, not, uh, 100%, uh, too, because, uh tai, tai nėra šimtų procentų tiesa, nes gaminiai yra tiekiami į rinką, tačiau nėra tarptautinės rinkos šiems gaminiams, o tarptautinė rinka yra jūsų sritis. Aš tik tai noriu išreikšti viltį, kad, kad galėsime tikėtis naujų gamybos ryčių, naujų gamybos būdų, nes yra tokių šakų, uh, kuriuose esame lyderiai. Ekotechnologijos, nanotehnologijos, nanomokslas. Susijusius gaminius galėtume tiekti į rinką ir su komisijos pagalba. Jūs jau kalbate apie bendrą prekybos sistemos pagrindą ir mes prekybose labai daug dėmesio jiems skiriame. Ir aš, man atrodo, jau sakiau, kad tarifo atsisakymas aplinką tausuojant pagamintų prekių atžvilgių jau apie tai kalbama, bet kitas dalykas yra tų produktų pardavimas, ar pavyks juos parduoti. Kaip ten bebūtų, pas mus dar stringa novatoriškų sprendimų pritaikymas ir jų pavertimas gaminiais. Mūsų diskusija yra labai įdomi, bet nemanau, kad dabar galime kalbėti apie tai, ką konkrečiai reikėtų daryti šioje srityje. Pirmininkas, ačiū. Ponas Valtmorf, ELD frakcijos vardu. Ačiū. Aš užduosiu klausimą antrą kartą, nes kolega negalėjo atvykti į klausimą jūs tikrai darote gerą įspūdį ir jūsų pasirodymas tikrai labai e, palieka gerą įspūdį. Bet norėčiau užduoti jums klausimą dėl jūsų atsakymų raštu. Jūs sakote, kad priekyba turi tarnauti platesnės politikos tikslams. Kaip David Martin minėjo, būtent čia jūs galite išdėti savo asmenišką požiūrį, pasidalinti savo asmeninėmis nuomonėmis. Taigi, noriu paklausti, ką jūs asmeniškai laikote europinėmis vertybėmis, apie kurias kalbate toje pačioje pastraipoje. Ir ką jūs turite omeny, kai kalbate apie žmogaus teisės. Nes, na, iki šiol išsiaiškinau, kad žmogaus teisės skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. My personal belief is that um, the Aš esu įsitikinęs, kad Europoje suformuotas visuomenės modelis turėtų būti tausojamas ir išsaugotas. Manau, kad tai yra didžiausia vertybė, nes e, šiame modelyje matome laisvos ekonomikos derinį, jį pasižymi labai uh, aukšta socialinė apsauga, žmogaus teisų puoselėjimu, aukštų gyvenimo lygių. Mes suprantame, mes suvokiame, kad turime e, kovoti su klimato kaita ir esame lyderiai šioje srityje. Ne visi pasiekė mumis Kopenhagos susitikime, bet nieko nebuvo galima padaryti. Manau, kad mes turime vykdyti savo misiją vystimosi srityje, taip pat teikiant oficialią vystomąją pagalbą. Ir tai visi tie elementai atsispindi visoje politikoje visose sritise, kurią vykdome. Taigi manau, kad mūsų visuomenė yra vertybėmis grindžiama visuomenė ir aš didžiuojuosi būdamas tos visuomenės nariu. You... Jūs tarsi norite pasakyti, kad priekybos politika jūsų nuomonė turėtų būti panaudota kaip priemonė eksportuoti Europos vertybės į kitas visuomenės. Bent jau aš taip supratau jūsų mintį. Ar galėtumėte ją paaiškinti? Ir taip pat norėčiau pridurti, kad priekybos politikos politizavimas buvo jūsų pirmtakės uh, darbo skiriamasis bruožas. Ir aš norėčiau išreikšti didelį norą Jungtinės karalystės vardu. Mes esame Europos Sąjungos nariai ir priekybos politikoje mūsų atstovauja Europos komisijos nariai. Tai jau yra blogai, o ta priekybos politika dar ir politizuojama. Taigi, ar ta tendencija sustiprės, ar naudositės priekybos politiką, kad eksportuotumėte Europos vertybės į, į kitas valstybes? Ar galėtumėte paaiškinti tai? See, uh, of, uh... Nežinau, ar kalbant apie vertybės, kuriomis paremta mūsų visuomenė, ar būtinai griežtai tomis vertybėmis remiasi dėrybos dėl prekybos Mums reikia prekybos. Prekyba nebūtinai yra paslauga. Galime kalbėti tik tai apie palankės sąlygas, kurias sudarome partneriams. Aš išvelgiu čia prieštaravimą ir aš tikrai nevertinsiu savo pirmtakės darbo. Tik galiu pasakyti, kad jį tikrai puikiai dirbo. Mm, bet čia kalbame apie Mandelsoną, poną Mandelsoną. Uh, Kągi, ponai, Baigėsi klausimų pateikimo laikas. Dar suteiksiu žodį ponui Fare iš Torir, atsiprašau, iš Alde frakcijos. Aš neoficialiai norėčiau pasveikinti poną Maiklą Taurę su gimtadieniu. Geriausi linkėjimai, aš manau, kad jūs prisiminsit šį gimtadienį, nes e, tą dieną dalyvavote klausime. Yes. Ačiū labai, ačiū už sveikinimus, e, ponia paskirtasis komisijos nary, turint omenyje ASEAN ir Kiniją ir laisvos prekybos susitarimus su šiomis šiais regionais, ar nereikėtų kalbėti apie ASEAN šešių įtraukimą į dėrybas? Kalbant apie žaliavų tiekimo saugumą, jūs kalbėjote apie tai, kad žaliavos ES yra labai svarbios, kalbant apie um, technologijų plėtrą. Tačiau pagalvokime ne tik apie naftą ar dujas, pagalvokite ir apie rūdas, apie licį, apie e, elektrojudumo klausimus. Taigi, Noriu paklausti, kaip jum, kiek jums kaip komisijos e, nariui yra svarbus žaliavų tiekimas? Kokią strategiją jūs esate numatęs e, žaliavų tiekimo srityje? Pirmiausia, sveikinu. Sveikinu jūsų gimtadieniu. Singapūras. Padarėm išvadą, kad kol kas neįmanoma su ASEAN bendrais pasirašyti laisvos priekybos sutarties, todėl nusprendėme dirbti dvi šalių pagrindų, tačiau politinių požiūrių tai yra bendradarbiavimas tarp regionų. Mes pripažįstame, kad padėtis yra kitokia skirtingose šalise. Žaliavų klausimas yra labai svarbus. Vien Kinijoje yra 4,5 milijardai kiekvienais metais eksportuojama žaliavų, už tiek yra eksportuojama kiekvienais metais žaliavų. Dargi yra taikomi e, eksperto muito, eksporto muito mokesčiai ir panašiai. Iškyla dėl to be abejonės ir daugybės problemų, kurias būtina spręsti ekonominėme aukšto lygio dialoge su Kinija. Toks dialogas yra gyvybiškai svarbus Europos pramoniai ir kaip aš čia galėčiau pasakyti, e, susitarimų vertingumui ir e, e, konkurencingumo praktikos neiškraipimui. Iš jūsų atsakymo supratau, kad ši tema jums yra svarbi. Ar jau dabar galite pasakyti, uh, kas konkrečiai komisijoje bus atsakingas už šią sritį. Ar jūs esate pasirengę e, konsultuoti su mūsų tarptautinės prekybos komitetu šiais klausimais. Taip pat noriu pasakyti, kad esu labai uh, sužavėtas jūsų kompetentingų atsakymų. Is, uh, uh... Komisijoje Ta klausimų nemanau, kad reikėtų diskusijos. Tai yra prekybos klausimai. Bet net reikia nepamiršti, kad jie turi politinį turinį. ES ir Kinijos vadovų sustikime apie tai taip pat bus kalbama, nes būtų sunku iš ES pusės nuneikti, kad tai nėra tyčinė, sąmoninga politika. Aš sakyčiau, kad tai yra tikslinė politika turinti aiškius politinius ir ekonominius siekius. Pavyzdžiui, jeigu reikia brangiau mokėti už žaliavas e, negu kad jos kainuoja kilmės šalyje, tai čia jau iškraipama prekyba ir aš nemanau, kad tai yra sąmoninga politinė strategija. Ačiū. Klausimai E, komisijos kandidatui baigiami. Tai e, buvo labai sunkus darbas gerbiamajam kandidatui, bet vis tik jis dar turi teisę dabar išsakyti baigiamasias išvadas šiam komitetui ir parlamentui. Aš kaip komiteto pirmininkas neturėčiau teikti klausimų, tačiau jeigu leistumėt, aš norėčiau paklausti. Tema, kuri, mano nuomonė, turi būti paliesta per tokį klausimą. Kiek ir kaip šis komitetas ir Europos parlamentas galėtų būti susiję su komisijos dėrybų mandato apibrėžimu ateities prekybos dėrybose. Ir po to, aišku, jūs galite savo baigiamasis išvadas išsakyti. Chairman, all, like and, uh, the, uh, Dėkoju, gerbiamas pirmininkė ir kolegos, už uh, šį klausimą ir atvirą diskusiją, už jūsų minties atvirumą. Pirmiausia, norėčiau atsakyti jūsų pateiktą klausimą. Komisijos mandatą apibrėžė taryba. Taip yra nustatyta Lisabono sutartyje ir aš nieko pakeisti negaliu. Tačiau visiškai pripažįstu, kad jums tenka labai svarbus vaidmuo apibrėžiant tą mandatą. Ir aš pasirūpinsiu, kad su jumis būtų deramai tariamasi. Jūsų komitetui aš pranešiu, e, kokie, mano nuomonė, yra mandato uh, E, tikslai, koks ekonominis, ekologinis poveikis, kokios e, įtakos įvertinimo studijos yra atliktos. Aš pasirūpinsiu, kad jums užtektų laiko e, balsuoti ir priimti aiškę rezoliuciją. Ir be to į tai atsižvelgsiu dėrybose su taryba. Taigi darysiu viską, ką galiu, kad jūs taptumėt lygiaverčių partnerių apibrėžiant komisijos mandatą. Ne tik jį apibrėžiant, bet ir jį įgyvendinant per dėrybęs. Bet be bejonės bus e, laikomasi Lisabono sutartis, sutarties. Lisabono sutartyje apie tai aiškiai kalbama. E, pabaigai negaliu daug ko pridurti. Turiu pripažinti, kad uh, šias kartais labai sudėtingas temas, kurias girdėjau šiandien, e, analizavau per pastarąsias keletą savaičių. Studijuoti, mokytis, kai tau jau 55 metai, netaip jau paprasta. Bet apskritai su savo tarnybomis bandžiau išsiaiškinti, kokios yra realios problemos, kaip mes jas vertiname, kokia mūsų pozicija, kaip mes galime būti tikri, kad pasieksime rezultatų. Ir per artimiausius metus, jeigu jūs mane patvirtinsite, aš stengsiuosi pasirūpinti, kad būtų pasiekta rezultatų priekybos rytyje, bet e, laikantis deramai e, svarbiausių Europos visuomenės tikslų. Tai yra pagarbo žmogaus teisėms, aplinkosaugos e, apsaugos reikalavimų, klimato kaitos aspektų, e, darbuotojų teisų aspektų ir ekonomikos augimo poreikių bendrai. Labai svarbu, kad ekro, Europos ekonomikos augimas, kaip ir viso pasaulio ekonominis augimas, būtų užtikrintas. Jeigu norime, kad Europos socialinė sistema būtų subalansuota ir tvari, mes turime užtikrinti ekonomikos augimą. Ir diskusijose mes kalbame tiek apie ekonomikos augimą, kiek apie jo subalansuotumą. Ačiū. Thanks, uh,